Good afternoon, uh, dear colleagues, at least. Labą dieną, mėly kolegos arba tie, kurie atvyko į posėdį. Pirmiausiai norėčiau patvirtinti darbo atvarkę. Jeigu niekas neprieštaraujate, tai laikome ją patvirtintą. Ačiū, taip pat turime patvirtinti praėjusių posėdžių protokolus, posėdžių, kurie vyko nuo rugsėjo 25 iki spalio 19. Jeigu niekas neturite komentarų ar pastebėjimų, tai laikome protokolus patvirtintais. Šiandien pirmininko pranešimų nėra, tačiau ketvirtojo darbo tvarkės klausimų turiu Jums pranešti apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. Ir turime E, galima kalbėti apie e, lyginant su popiežiaus rinkimais e, tris kartus pradėjusi rūkti baltą dūmą. Tris trilogus baigėme sėkmingai. <clears throat> Pirmasis yra susijęs su penamaisiais susitarimais Žinote, kad e, tai buvo skubos tvarkas parstami CRR ir CRD paketai, nulėmė pasiekti politinį susitarimą. E, viena vertus, kai pagrindas buvo paimtas tarybos tekstas, ir buvo atsisakyta dinamiškų elementų slengščio, kuris buvo numatytas 20 procentų, dabar pasirinktas 0 procentų. Lapkričio 20-21 dienomis numatyta papildoma konsultacija komitete, tai yra labai svarbi informacija, nes gruodžio 30 1, e, sausio 1 dienomis e, turėtų šteisės aktas pradėti galioti. Kitas trilogas vyko e, kreditorių hierarchijos tema. Parlamento ir tarybos pozicijos čia buvo pakankamai artimas, dėl to galėjome susitarti spalio 25 dieną per pirmąjį trilogą, galutinis tekstas po techninio derinimo buvo išdalintas darybinėms grupėms spalio 31 dieną. Parlamentas užtikrino, kad būtų patvirtintas trumpas laikotarpis valstybėms narėms perkelti šį tekstą į nacionalinę teisę, e, tam, kad būtų pakoreguotos išvestinių vertybinių popierių e, apibrieštis, e, taip pat tam tikri kiti e, aspektai buvo įtraukti į konstatuojamą dalį. Taip pat e, po kelių trilogo susitikimo dėl Junkerio plano e, strateginių investicijų fondo reglamento peržiūros buvo susitarta. Buvo likę du atviri svarbus klausimai susiję viena vertus su, su valdymu ir finansavimu, kita vertus Dėl šių klausimų mes negalėjome susitarti po paskutinio trilogijos susitikimo, tačiau galiausiai sugebėjome pasiekti kompromisu abiem klausimais ir e, jis visiškai atitinka tai, dėl ko buvome susitarę ankstesniuose trilogos susitikimuose, taigi šis rezultatas mus tenkina ir žinoma, Tai tikrai svarbi gera e, žinia, kadangi peržiūrėtas reglamentas galės įsigalioti 2018 metų pradžioje ir taip pat galėsime e, tęsti konsultacijas susijusius su investicijų planu, patvirtinti mechanizmus tam, kad galėtume pagerinti investicijų judumą Europos Sąjungoje. <clears throat> Taip pat trilogas dėl kreditorių hierarchijos yra labai svarbus, nes e, patvirs, patvirtinsime dabar tinkamas priemonės susijusius su skolų bendrinimu ir šie trilogai iš tiesų yra labai svarbus Europos parlamentui tam, kad būtų galima laiku pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir prisidėti prie Mm, teisės aktų kūrimo susijusių su įgaliojimais, kurias sutikėme balsuodami šiame komitete. Dabar galime perti prie penkto darbo tvarkės klausimo. Tai yra 2018 metų ekonomikos komiteto posėdžių mm, kalendoriaus patvirtinimas. Jums posėdžių kalendoriaus projektas išdalintas, jis buvo patvirtintas koordinatorius po 26 dieną, jeigu neturėsite papildymų ir pasiūlymų iki šio posėdžio pabaigos, tai šis projektas bus laikomas patvirtintų. Gerai, dabar galime perėti prie šešto darbo atvarkės klausimą, tai yra Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita, pranešėjas šį kartą, mes šį kartą rengiame. Ir nuomonė e, ir pagrindinis komitetas šį kartą rotacijos tvarka yra biudžeto komitetas, mes teikiame tik tai nuomonę, nuomonės referentus yra Liudikas Niedermayeris. Šiandien svarstysime šios nuomonės pakeitimus, gavome 104 pakeitimų pasiūlymus ir dabar suteiksiu žodį pranešėjui. The... Ačiū, turime nedaug laiko diskusijoms, bet man atrodo gal pakaks to laiko. Taigi, kaip jūs um, maloniai pasakėte, ponė pirmininkė, tai yra tik nuomonė biudžeto komiteto savo iniciatyvą rengiamam pranešimui. Ir reikia pažymėti, kad Aš kaip nuomonės referentas turiu tą nuomonę parengti neilgą. 15, 1500 spaudo ženklų tokia jos apimtis, taigi dėl to tikrai gavome nemažai puikių pakeitimų, kuriais praturtinsime pirminį tekstą. Buvo pasakyta, kad daugiau nei šimtas pakeitimų buvo pasiūlyta. Iš tų pakeitimų mes bandome įtraukti pagrindinius, kurie eina tą pačią linkmę kaip ir kompromis, į kompromisus juos įtraukėme. Siūlome iš viso 16 kompromisų ir rytoj šešėlinių pranešė, pranešėjus tikime pirmą kartą juos ir apsvarstysime. Šalia to dar bandome užsitikrinti paramą pavieniams pakeitimams. Aš norėčiau kelis dalykus pabrėžti, ką norėtumėme išsaugoti nuomonėje. Kalbant apie pagrindinės pastabas, pirmiausia, pabrėžime, kad investicijų banko vaidmuo yra veikti tose srityse, kur yra uh, rinkos nesėkmių ir padėti prioritetinėms ekonominės politikos rytims, tokioms kaip inovacijų, mokslinio tyrimų plėtros finansavimas, tvarus žalias augimas bei parama prieigai prie finansų, ypatingai MVI. Antrasis dalykas, kurį norime akcentuoti pranešime, yra tai, kad reikia paaiškinti, kuo galima greičiau, kokį poveikį Brexitas turės finansiniai investicijų banko padėčiai. Kitas dalykas yra susijęs su ekonomikos reikalų komiteto ir parlamento darbo tvarkę mes pabrėžiame, kad labai svarbus yra naudos gavėjų skaidrumas, taip pat kova su pinigų plovimu. Tai gali būti susijęs su tam, investicijų banko, tam tikrais investicijų banko klientais ir taip pat pabrėžiame, kad labai svarbu yra sustiprinti derinti investicijų banko įgaliojimų su kitomis politikos rytimis, kad būtų skirtas tinkamas finansavimas toms ekonomikos rytims, kurios mus labiausiai domina ir toms šalims, kurios mus labiausiai domina, pavyzdžiui, Ukraina. Taigi aš laukiu kito šešėlinių pranešėjų susitikimo, kuris įvyks rytoj ir tikiuosi, kad pasieksime konsensusą dėl pakeitimų ir dėl atskirų pakeitimų, dėl jų, dėl jų balsavimo. Ačiū pranešėjui. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir pirmiausia Ramon Horega Gatondo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasak, padėkoti ponui Niedermayeriui už jo darbą. Ir tik turėjau galimybę peržiūrėti tekstą kuris bu, bus pristatytas šešėlinių pranešėjų susitikime rytoj. Ir noriu pasidžiaugti e, parodytą gerą valią ir supratimu, e, nagrinėjant mūsų patiktus pakeitimus. Ir e, pirmininkė, norėčiau kai ką patikslinti. Visų pirma, atižvelgdamas į e, makroekonominį EIB veiklos pobūdį, manau, reiktų prisiminti ir tai, kad makroekonominės prognozijas iki 2020-ųjų e, su, kalbama apie daugiau nei 10 milijardų eurų apie 2 milijardus eurų ir galbūt kalbant apie, e, apie tai noriu pažymėti, kad Europos investicijų banko užduotis užtikrinti, e, kad e, ekonominiai procesai nebūtų procikliški, kad jie būtų anticikliški. ES dar ne iki galo atsigavo po krizės ir noriu priminti, kad EIB e vaidina svarbu vaidmenį E, stimuliuodamas augimą ir taip pat teikdamas paskatas paklausai. Teikiame pakeitimą taip pat ir dėl būtinybės patikslinti e, nuorodas į e, skaičių mm, mandatų, ku, ku, ku, kuriuos pranešėjas laiko perteklin, pertekliniu. Per Mums nėra aišku, apie, apie ką konkrečiai nekalba, todėl siūlome išbraukti šią nuostatą. Pasisakome už tai, kad būtų išlaikytas EIB e, svarbus vaidmuo išorės operacijose. Nepamirškime, kad Europos sąjunga yra nepaprastai svarbi visomajame bedarbiavime ir šis bankas svarbus yra šiame kontekste. Taip pat noriu priminti, kad e, šis bankas atlieka ir analitinę funkciją Tai yra ne tik e, finansavimo šaltinis, tai taip pat yra sukauptų žinių ir patirties, gerosios patirties šaltinis, bendradarbiaujant su Europos komisijos ekspertais. Taip pat manome, kad būtų svarbu e, pabrėžti, kaip svarbu, kad bankas stiprintų savo veiklą kovos su klimato kaita srityje ir mūsų siūlymai sutampa su pranešėjo siūlymais teikiančios pakeitimus. Taip pat noriu priminti, kad šioje ekonominės veiklos rytyje e, kalba eina apie ES technologinę ateitį ir e, norime, kad Junktinės valstijos nenutoltų nuo ES, nepažengtų per nelik daug į priekį šioje srityje. Taip pat teiksime keletą pakeitimų, e, kurie susiję su e, mažų vidutinių įmonių apsauga. Siūlome įtraukti konkrečią nuostatą į Europos investicijų banko veiklą, kalbant apie projektus, kur, kurių gebėjimas e, kurti darbo vietas yra didesnis taip pat. Norime, kad breksitas e, nesumažintų Europos investicijų banko kapitalo e, kovoje su mokestinių sukčiavimo. E, Sulaukėme informacijos, kuri, kuri ypač neramina visuomenę ir parlamentas vidino svarbu vaidmenį nagrinėjant Panamos skandalą. Manau, kad ir, ir kitais klausimais vaidiname vaidmenį, akcentuojame e, kultūrą kultūros e, sektoriaus, kultūros pramonės vaidmenį ir kad reikia investuoti į tai. Taip pat siūlome bankui e, siekti dirbti palaikant glaudesnį ryšį su piliečiais, e, nes panaudojami jų ištekliai. Taip pat e, kritikuojame tuo, kad banko vadovo paskirimo procese parlamentui nebuvo suteiktas vaidmuo. Socialistų frakcija norėtų priminti apie tai, kad Europos investicijų banko e, ištekliai galėtų būti įtraukti į ES biudžetą kokiu nors būdu. O kalbant apie valstybių narių investicijas, E, valstybių narių skiriamo, skiriami ištekliai, kuomet investuojama į, į viešuosius projektus, neskaičiuojamas deficitas. Bendrais bruožais taip atrodo socialistų pasiūlytos idėjos ir nuo rytojaus esame pasirengę dirbti draugės su pranešėju, kad būtų parengtas nuomonės, kiek įmanoma, nusaklėsis nuomonės projektas. Ačiū. Ačiū. Nematau Ai tiesa, yra EKR frakcijos. Nėra EKR frakcijos šešėlinio pranešėjo salėje. Aldė šešėlinio pranešėjo taip pat nematau. Žaliųjų frakcijos vardu. Molly Scott Kato. Ačiū. Pirmininkė, apmaudu, kad nėra kitų šešėlinių pranešėjų ir dėja negalėsiu dalyvauti rydienos šešėlinių pranešėjų posėdėje, nes e, tai mūsų išvykos diena bet atsiūsime pakeitimų vėliau, kad pamatytumėte, ko mes siekiame jais. Taigi pradžioje norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad dauguma pakeitimų, kuriuos mes pasiūlėme, buvo primti, įtraukti ir taip pat kompromisuose puikiai papildomas yra tekstas, taigi mes norime pritarti tiems kompromisiniams pakeitimams džiugu, kad kai kurie kolegos sutinka su tuo, kad investicijų bankas yra svarbi institucija, kuri gali skirti investicijas ir gerinti visuomenę visoje Europos Sąjungoje. Norėčiau pakartoti, kad labai svarbu pasinaudoti šią galimybę komitete reikalauti, kad bankas investuotų daugiau tose srityse, kurios geriausiai pasitarnauja piliečių naudai. Reikia pažymėti, kad investuojant į projektus, kurie atneša konkrečios naudos piliečiams, bet negalima šiuo atveju pritraukti privačių lėšų, tokiu būdu užpildoma spraga kai yra dešimties metų laikotarpis, kai trūksta e, viešų investicijų. Taigi mes savo pakeitimais bandome sustiprinti pranešimą keliose srityse, ypač akcentuojame, kad investicijų bankas ir EFSI apskritai kaip e, tiekimo pasiūlos e, instrumentas negali nepabrėžti to, kad paklausos elementas vis dar yra per silpnas ir tai yra labai aktualu kalbant apie verslą, infrastruktūrą visame žemynė. Ir šią problemą galima išspręsti tik tai valstybėms narėms pavieniui ir dirbant kartu, imantis pažangių veiksmų, kad būtų atkurtas pasitikėjimas įmonėmis, kad jos prisidėtų kuriant tvarę ekonomiką. Taip pat mes nesutarėme, ne, ne, nepritarėme ne prielaidai šiame tekste, kad fiskalinis stabilumas yra svarbi sąlyga siekiant stabilaus ir tvaraus ekonominio augimo, kaip mes 43 pakeitime teigiame. Priežastys gali būti išvelgiamos kita kryptimi. Yra nemažai įrodymų, kad fiskalinis konsolidavimas kainavo ES augimui nemažai. Ir nors šiame tekste nėra kalbama konkrečiai apie fiskalinę politiką ir panašu, kad dėl to mes niekuomet nesusitarsime, nuolatos dėl to frakcijos ginčijasi, tai aš siūlyčiau tiesiog šį sakinį iš, iš vis išimti iš teksto. Paprašytumėme pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų pasvarstyti mūsų pasiūlymą dėl štai ko. Pirmiausia, nuoroda į 1,2 laipsnio Celsijaus augimą ir iškasnio kūro atsisakymą. Tai yra labai svarbu, juolat, kad e, kalba eina apie dviejų laipsnių Celsijaus scenarių ir mes matėme, kiek buvo miškų gaisrų pastaruoju metu, taigi mes turime labai aiškiai įsipareigoti dėl 1,5 laipsnių Celsijaus ir aš manau, kad parlamentas čia turi puikią galimybę tą padaryti. Toliau kokį poveikį Brexitas padarys. Svarbu pabrėžti, kad nors Junktinė karalystė turi teisę gauti naujų investicijų, kol dar yra ES nari, bet kokie tokie projektai turi būti derinami su griežtomis sąlygomis. O po Brexito Junktinė karalystė privalo laikytis tų sąlygų arba priešingų atveju gražinti lėšas. Taip pat Norime, kad šiandien pranešėjai apsvarstytų 103 pakeitimą dėl informatorių, 104 dėl investicijų banko, kalbant apie EPPO, prokuratūrą ir norėtumėme, kad tai būtų įtraukta į kompromisus. Galiausiai mūsų pakeitimas, kur kalbame apie lyčių lygybę investicijų banko valdyboje, tai yra svarbus klausimas tam, kad sprendimai, e, e, e, banko, banko sprendimų prieimimo organas veiktų veiksmingai ir atspindėtų visų piliečių interesus. Šis pakeitimas yra labai reikšmingas tuo metu, kai vyrų santykis su moterimis viešose pareigybėse yra dabar labai uh, E, patekęs į viešumą. Taigi norėtume, kad būtų atsižvelgta šį pakeitimą. Mes džiaugiamės pasiektą pažangą bent jau kol kas ir apgalėstavome, kad negalime prisidėti, pri, negalėsime dalyvauti ir dienos susitikime, bet tikimės, kad bus apsvarstyti mūsų pakeitimai, kad bus susipažinta su pakeitimų turiniu ir aš tikrai linkiu pranešėjai parengti, kuo galima labiau subalansuotą tekstą. Dėkoju. Ačiū. Ačiū. Nematau norinčių kalbėti pagal procedūrą. Parašau žodžio. Taigi suteiksiu vėl žodį pranešėjai. Ačiū už išsakytus uh, komentarus tų šešėlinių pranešėjų, kurie dalyvauja posėdėje. Mes dėsime visas pastangas, kad pasiektume kompromiso dėl kompromisų. Ir uh, užsitikrinti kuo didesnę paramą kai kuriems pakeitimams, taigi palaikysime ryšį toliau ir tikiuosi, kad ekonomikos komitete šiai nuomonė bus pritarta pakankamai didelė balsų dauguma. Ačiū. Pakeitimų teikimo terminas e, baigėsi, tiksliau balsavimas numatytas lapčio 20 dieną. Dabar pradėsime svarstyti septintąjį darbo tvarkės klausimą, tai yra bendrasios diskusijos dėl dviejų pasiūlymų dėl bendros pelno mokesčių bazės ir bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės. Šiuos du pranešimus mes svarstame bendrai ir Dabar prasideda pakeitimo svarstymas. 414 pakeitimų pateikta pranešimui dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės. Pone. Pono Tango pranešimas, įskaitant 59, kurias teikia pranešėjas ir dėl CCC, TB 314, skaitant e, pranešėją pono Lomasūro pakeitimus. Šie teisės aktai, kaip žinome, yra labai svarbus. Ir tikimės, kad e, į šią nuomonę taryba rimtai atsižvelgs, taip pat ir dėl to, kad uh, Gali atsitikti taip, kad šios nuomonės nuostatos e, taps e, labai naudingos sprendžiant skaitmeninių apmokestinimo problemas. E, ir apmokestinant įmonių pelną, kuris yra uždirbamas skaitmeninėje erdvėje. Taigi Pirmajam steiksiu žodį, kalbėti septynias minutės polai tango. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Už visus pakeitimus, kuriuos buvo labai įdomu skaityti. Šis pakeitimo svarstymas vyksta tinkamu metu, nes pastaroji savaitė buvo pakankamai rami, tačiau e, Paradise Papers skandalas, kuris e, kilo vakar, <clears throat> parodė, kad e, kai kurie asmenys kitaip moka mokesčius nei jūs ar aš ir sugeba e, sumažinti pelno mokesčius nuo 35 iki 20 procentų. Dabar klausimas, kaip ES sureaguos. Vienas atsakas galėtų tapti. Tai, ką šiandien svarstame, tai yra bendra pelno mokesčių sistema ir žinoma, čia viskas priklauso nuo bendro apmokesnimo sistemos, o dabartinėje sistemoje įmonės gali pačios nuspręsti, kur registruoti savo pelną. Uh, o patvirtinus bendrą pelno apmokestimo tvarką šalis nuspręstų, kokį, kokią pelno mokesčio bazę parinkti įmonėms, priklausomai nuo to, kur pelnas yra uždirbamas. 94 pakeitime siūloma pasaulio mastu tą principą taikyti, tačiau esu tvirtai įsitikinęs, kad jeigu Europa patvirtins bendrą pelno mokesčio principą, E, kartu su JAF ir Šveicarija e, žengtume didžiulį žingsnį į priekį, kuriant sistemą, kuri veiktų pasauliniu e, lygmeniu, kuomet būtų nustatoma pelno bazė ir paskirstama pagal šalis. Ir tokiu būdu baigtųsi konkuravimas mokesčių srityje ir baigtųsi galimybė šalims uh, sudaryti sąlygas įmonėms planuoti savo mm, mokesčius. Kairiosios partijos, mano partija taip pat siūlo nustatyti minimalų, minimalę pelno mokesčio, minimalų pelno mokesčio tarifą O šiuose pakeitimuose aš pasigendu e, prezidento Makrono pasiūlymą nustatyti e, tam, tam tikrą e, sviruojančią ribą arba pelno mokesčių koridorių, apie kurį jis kalbėjo. Kolega Lamasiūras ir aš atkreipėme dėmesį į EBPO vykstančias diskusijas. Ir apie tai kalba Otmaras Karas 87 ir Markus Ferberis 142 pakeitimuose, kuriuose siūloma įtraukti taip pat į dabartinę pelno mokesčių e, sistemą, e, skaitinėje dvieje veikiančias įmonės. Vande Kandelarė 252 259 nu, ir Eva Žoly, 266 ir Pulman ir Perės pakeitimai. Juose siūloma uh, numatyti tam e, tikras e, išskaitos galimybės tvariai veikiančioms įmonėms Reikia suvokti, kad siekiant nustatyti bendrą Europinę pelno mokesčio sistemą, būtina bendradarbiauti su nacionalinėmis e, mokesčių institucijomis, siekiant užtikrinti privalomą keitimąsi mokestinio pobūdžio informaciją. Pakeitimai, kurie teikiami e, origin, originaliai dokumento versijai siūlome tą mokesčių sistemą taikyti ir e, mažesnį apyvartą, nei 750 milijonų turinčiams įmonėms, e, numatant tam tikrą pernamį laikotarpį, Bentas Liukė, Berntas Liukė siūlo penkerių metų pernamį laikotarpį, kiti kolegos dešimties metų pernamį laikotarpį, taigi kryptis yra pakankamai aiški, siūloma nustatyti mažesnį pelno mokesčio slengsti. Vertindamas pakeitimus galiu daryti išvadą, kad siūloma metodika yra pakankamai paprasta, siekiant užtikrinti jos įgyvendinimo kontrolę, e, tačiau aš siūlyčiau netaikyti išimčių, jeigu tam tikra pelno dalis yra panaudojama investicijoms ar moksliniams tyrimams ir plėtrai. Tokiu būdu Mes e, čia bandome nušauti vienu šūviu du zuikius. E, tačiau manau, kad reikėtų taikyti vienodus principus tiek e, skoloms, tiek ir turtui arba investicijoms, nes tokiu būdu sutriktų tam tikrą natūrali pusiausvyrą tarp įmonių, kurios investuoja iš savo pelno ir kurios skolinasi, kad galėtų investuotis, tačiau reikia čia dar papildomų diskusijų. Markus Ferbė 147 pakeitime siūlo mokesčių kredito idėją, Eva Žaly 222 pakeitime bando apriboti tą e, pelno mokesčio tarifą sumažinimą tik tai tokiams e, išlaidoms kaip e, papildomas darbo jėgos susamdymas. Manau, kad mes turėtume ypatingą dėmesį skirti mokslo tyrimų ir plėtros rytyje dirbančių darbuotojų samdymams. E, Taigi, baigdamas noriu padėkoti už visus pakeitimų pasiūlymus ir mes kartu su kolega Lamasiūru lankomės valstybių narių sostinėse. Kol kas dar šios kelionės mes nebaigėme, dabar esame pakviesti apsilankyti Rumunijos ir Airijos. Mūsų visų nuostabai nacionaliniuose parlamentuose ir po šių diskusijų galėsime grįžti ir informuoti tikius tiek tarybą apie naują požiūrį į bendrą pelno mokesčių bazę. Ačiū. Dabar pranešėjas konsoliduotas pelno mokesčių bazės tema, pas Lamas Jūras, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip minėjo Polis, dirbame jau daugelį savaičių e, glaudžiai bendradarbiaudami bandydami atsižvelgti į nacionalinių parlamentų ir vyriausybių išdėstytus e, susirūpinimo aspektus. Noriu padėkoti visiems kolegams, kurie pateikė nemažai pakeitimų mūsų tekstui, bei priminti, kad e, mokesčių klausimų E, svarbiausius, apie svarbiausius dalykus mums primena aktualijos šio laikinės. Deja, Europos parlamentas e, negali dalyvauti priimant sprendimus kai kuriais klausimais. Mes teikiame nuomonę ir žinome, kad ministrų taryba visada e, labai atsižvelgia į parlamento nuomonę šiais klausimais. Todėl, kalbant iš politinės perspektyvos, e, ministrų taryba turėtų privalėti e, iš esmės įsigilinti į, į pamatinius klausimus, e, kuriuos e, aptarė komisijos pat, pateiktas e, dviejų dalių pasiūlymas. Ir aš taip pat norėčiau akcentuoti štai, kad per bendros konsultuotos pelno mokesčio bazę siūlymą turėtų baigtis E, tarp mūsų fiskalinis karas arba konkurencija mokesčių srityje, kuri prasidėjo pastaraisiais metais. Iš tikrųjų, jį, ta, ta konkurencija gavo karo e, apibraižas. Daug buvo nuveikta remiantis komisijos e, pasiūlymų bei ESBO dokumentais, bandant įveikti šią situaciją. Kitas mūsų siekis tai harmonizuoti įmonių E, pelno mokesčio apibriešti. E, harmonizacija iš esmės yra mūsų tikslas ir jau prieš 20 metų tai deklaravo 15 es valstybių narių. Mes norime suskurti bendrą fiskalinę erdvę e, pinigų ir ekonominėje sąjungoje visoms įmonėms dirbančioms šioje erdvėje. Trečiasis tikslas e, modernizuoti bei supaprastinti e, įmonių e, e, mok, mokamus mokesčius įmonių mokestinę sistemą mūsų šalise. Kai sakau modernizuoti, tu turiu omeny imtis konkrečių problemų, kurias kelia skaitmeninė ekonomika bei internetinė ekonomika Pavyzdžiui, Prancūzijoje kalbama apie netiesioginius mokesčius. Mes norime pasinaudoti šiuo teikiamu pasiūlymu ir įvesti skaitmeninių platformų apmokestinimą BKPMB e, pagrindu. Ir atsižvelgdami šiuos tikslus mes siūlome štai ką E, atsisakyti galimybės taikyti šią sistemą tik tai laisvanoriškumo pagrindų didžiosioms įmonėms. Numatyti, kad ji būtų taikytina visoms įmonėms, tai palengvintų mokesčių e, inspekcijoms darbą. Todėl abu mūsų svarstomi tekstai turi būti pradėti taikomi vienu metu. Tai aktualu. E, tai akivaizdu ir iš teikiamų pakeitimų. Mes siūlome taip pat užbaigti, papildyti kriterijus, kurių pagrindų numatomas apmokestinimas konkrečioje valstybėje narėje e, skaitmeninių įmonių, skaitmeninėje erdvė egzistuojančių įmonių, taip pat fiskalinę bazę apspręsti pateikti fiskalinę bazę, apskaičiuoti toje šalyje, kurioje konkreti įmonė vykdo veiklą. Taip pat tikėtina, kad. E, sunkiai tikėtina, kad įdėgus siūlomą sistemą kažkas labai pasis, laimėtų iš to, kiti labai nu, nukentėtų arba labai daug prarastų. Ir viskas turėtų išsilyginti bėgant laikui ir mes nepamirštame problemų susijusių su konkrečių nuostatų taikymu. Pavyzdžiui, turiuomenį pakeitimus dėl būtinybės užtikrinti reikalingą lankstumą. Uh, Aš kalbėčiau apie fiskalinę revoliuciją, mokesčio revoliuciją nacionalinėms institucijoms, kurios turės, turės rūpinti visais šiais klausimais. Jos nevienodos, jų dydis yra nevienodas ir žinoma, mes turime būti realistai šiuo klausimu. Žinoma, aš siūlyčiau atmesti pakeitimus, kuriais siūloma netikti direktyvos šiuo klausimu, nes E, ir, ir, ir teikti pasiūlymą dėl e, neprivalomos sistemos, dėl siūlomų slengščių, ribinių verčių. Aš pasisakau arba už. E, Reikėtų visoms įmonėms vienodą sistemą siūlyti, kodėl turėtų nukentėti didžiosios įmonės mažųjų įmonių atžvilgių. Taip pat noriu pasakyti, kad man reikėtų, norėčiau, kad specialistai pakomentuotų pakei, daugybę pakeitimų dėl, dėl pasiūlymų, kuriuos teikia tarp frakcijinės narių grupės. Tai labai techniniai pakeitimai. Tačiau taip pat noriu pasakyti, kad esu pasirengęs atvirai E, svarstyti siūlymus pakeitimus, kuriais siūloma įvertinti veiksnius, kur, kurių pagrindą apskaičiuojama pelno bazė, siūloma ypač kur atsižvelgti geografinius kriterijus. Kai kurie kolegų pateikti pasiūlymai tikrai įdomus. E, toliau nacionalinių parlamentų vaidmuo, E, poveikio vertinimas, kompensavimo, kompensacijų fondo steigimas, man atrodo, visai neblogas. Taip pat pritariu pakeitimams, kad apmokestinimas yra valstybių narių kompetencijos rytis ir sutartise apie tai kalbama, bet čia mes tikrai galime nemažai laimėti, užsitikti savo pranašumų. Tai tiek pirmininkė ir noriu padėkoti visiems, kurie siekė savo siūlymais praturtinti mūsų rengiamą pranešimą. Ačiū abiems pranešėjams. Dabar pasisakys šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, septynios minutės skiriamos vicepirmininkui Verberiui. Ačiū. Žinoma, mokesčių tarptautinio apmokestinimo tema šiandien vėl sulaukia papildomų dėmesio, tačiau skirtumas tarp uh, Paradise Papers ir Panama Papers yra tik toks, kad informaciją pateikia kitas šaltinis, tačiau mechanizmai e, šių mokesčių slėpimo yra pakankamai panašus. Aš manau, kad galima tikėtis papildomo tyrimų komiteto, taip pat ir dėl šio skandalo Europos parlamente. Aš manau, kad be Fonsekos advokatų kontoros ir e, tos naujos e, dabar į viešumą iškilusios tarpininkų kontoros, manau, kad atsiras ir dar kitų papildomų e, tarpininkų, kurie išaiškės, tačiau tai būtų tik tai papildomas pastebėjimas. Aš manau, kad mes dabar patikime pasiūlymą apskaičiuoti pelno mokesčio bazę. E, e, tai yra viena šio mokesčio pavadinimo dalis, o kita yra susijusi su e, konsolidacija pelno. Jau esu minėjęs kad jeigu parlamentas pasiūlys kažkokius minimalius pelno mokesčio tarifus, tai tas pasiūlymas susilauks e, entuziastingo pritarimo taryboje, taigi manau, kad e, šiuo klausimu turėtume elgtis galbūt apdairiai. Tiek užbėgdamas e, už akių norėjau pasakyti, tačiau dar vienas dalykas, į kurį atkreipti dėmesį, yra susijęs su mokesčių surinkimu valstybėse narėse ir mes uh, pasikonsultavome su valstybėmis narėmis ir iš tiesų duomenų apie tai gavome pakankamai nedaug. Ir tai yra rimta problema, todėl manau, kad atsižvelgiant šias aplinkybės turėtume elgtis apdairiau, ypač kalbant apie tuos du didžiuosius komisijos pasiūlymo blokus. Tai yra galimybė taikyti išskaitas už tas mokesčių dalis, kurios yra skirimus investicijoms bei moksliniams tyrimams ir plėtrai. Kalbant apie mokslinius tyrimus, e, turiu pasakyti, kad esu iš šalies, kurioje įmonės pasiekė 3 procentų tikslą ir netaikant tų mokesčių išlygų. O tai reiškia, kad Vokietijoje uh, tokių įskaitų poveikis e, būtų minimalus, nes Vokietijos įmonės e, e, nenaudotų daugiau to pelno investicijoms, nes galima pasitelkti kitus mechanizmus, ne tik, kad mokesčių užskaitas. Aš pasiūliau kitokį mechanizmą alternatyvų, kuris galėtų būti naudingas e, pradedančioms įmonėms, kurios, pavyzdžiui, dar neuždirba pelno ir vis tiek nori investuoti į mokslinius tyrimus, netgi ir patirdamos tam tikrų nuostolių, o pradėdamos savo veiklą, jos tų nuostolių turi tikėtis, nes e, pelno uždirbti neįsitvirtinus rinkoje yra pakankamai sudėtinga. Taip pat mane aišku, kaip galima būtų suderinti komisijos pasiūlymą e, arba priderinti prie tų įmonių, kurios, pavyzdžiui, naudoja skontas lėšas moksliniams tyrimams, būtų galima galbūt uh, paskatinti, vykdyti atitinkamas investicijas į šis rytis e, iš nuosavų lėšų, o ne iš skolintų lėšų, net jeigu ir būtų taikomos tam tikros e, nuolaidos arba išimtis, pavyzdžiui, nebūtų apmokestinamas pelnas, tai yra nebūtų apmokestinamas palūkanas. Prieš e, kurį laiką su parlamento delegacija lankėmės e, Vašingtonė, buvome numatę susitikti su ABPO e atstovais, tačiau tas susitikimas dėja buvo atšauktas ir nerastas kitas laikas, dėl to labai apgalėstauju, tačiau kalbant apie skaitmeninę ekonomiką, manau, kad šis rytis tikrai yra labai svarbi ir ją galėtume ko nors nuveikti ir turėtume derinti savo veiksmus taip pat ir su kitomis e, tarptautinėmis organizacijomis arba e, valstybėmis, regionais, ne tik ES viduje. Taigi galbūt e, turėsime galimybę dar sustikti su atitinkamų tarptautinių institucijų, kurios veikia šioje srityje atstovais, pasikviesti juos į mūsų ekonomikos komiteto posėdį Kai kurios valstybės narės ėmėsi iniciatyvos e, siūlydamas vadinamą lygiavos mokestį arba e, apmokestinti apyvartą, nes e, kontroliuoti, patikrinti, kiek pelno yra uždirbama, yra pakankamai sudėtinga. Apskritai, ES pirmiausia turėtume susitarti dėl uh, virtualioje erdvėje, skaitmeninėje erdvėje veikiančių e, įmonių, suderinti tas apibrieštis su EBPO, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis. Ir manau, kad e, šis rytis, šis klausimas šiuo metu tikrai yra vienas iš opiausių ir neišspręstų, iš neišspręstų klausimų. Taigi turime siekti susitarti dėl to, kad ES čia turi siekti lyderės pozicijų ir kartu su EBPO suderinti atitinkamas apibrieštis, tiek būtų mano pastebėjimų, nekantri laukiu mm, tolimesnių darbų ir e, tikiuosi, kad sustarsime dėl pakankamai tolygaus kompromiso ir e, tokiu būdu turėsime geras galimybės toliau dėrėtis su taryba. Man tai yra labai e, svarbu. Žinoma, mes galime pasiūlyti puikų pavyzdinį pasiūlymą, tačiau jeigu jis nesusilauks pritarimo taryboje, jis bus nieko nevertas. Taigi, jeigu norime daryti kažkokį įtaką, tai turime labai realistiškai vertinti situaciją. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Kitas šešėlinis pranešiojas socialdemokratų frakcijos vardu, ponas Baji, prašau. Septynios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip akcentavo ir mano kolegos, man atrodytų, kad nelabai mes čia laikomės numatyto grafiko. Čia kalbame apie e, mokesnę bazę ir vakar pasirodė nauji dokumentai, parodė, kad e, tas jau turėjo būti padaryta kur kas anksčiau, matėme LuxLeaks skandalą ir dabar tie rojaus dokumentai vėlgi dar kartą rodo, kad yra laikomasi labai nemoral, nemoralios ir nesažininkos mokesčių politikos, tą daro ir patys turtingiausi ir stambios korporacijos. Taigi aš manau, kad šis mokestinis skandalas verčia mus paskubėti, nes reikalingas bendras, bendra, bendra mokesnė bazė visoms įmonėms, nes tokiu būdu galėsime pasirūpinti, kad būtų surinkimi mokesčiai ten, kur yra gaunamas pelnas. Taigi iš tiesų tas, tie dokumentai yra labai puiki, puikus pagrindas mūsų darbui. Dėkoju abiems pranešėjams ir norėčiau išsakyti kelias pastabas dėl įvairių pakeitimų. Pirmoji pastaba yra ta, kad mane primtina tam tikrų komitetų, komiteto narių nuomonė, kurie, nuomonė, kurie siūlo atmesti šią direktyvą. Aš norėčiau pasakyti, kad ši direktyva absoliučiai būtina. Tai supaprastintų gyvenimą įmonėms, kurios dirba keliose valstybėse narėse ir taip pat tai leistų kur kas veiksmingiau kovoti su mokesčių vengimu. Taigi visais tais pakeitimais ir mes bandome pagerinti direktyvą, bet tikrai nenorime jos atmesti. Nemažai parlamentarų pritarė bendram pranešėjų požiūriui Mes norime, kad būtų veiksmingai keičiamasi duomenimis ir tokiu būdu Čia kalbam ir apie paprastą mokesnę bazę ir konsoliduotąją mokesnę bazę, ir abu tie dalykai tarpusvėje yra susiję. Taip pat labai svarbu kalbėti apie visus fiskalinius iššūkius, kalbant apie skaitmeninę ypatingai ekonomiką ir kovojant su mokeš, mokesčių vengimu, mes, aišku, turime nepamiršti ir viso to verslo, kuris vyksta internetu. Kitas, kita mano pastaba yra susijusi su mechanizmu. Europos komisija į savo pasiūlymą įtraukė du mechanizmus, kuriais bandoma viena vertus paskatinti investicijas į inovacijas. Mes, aišku, tam pritarėme. Ir kitas dalykas, kalbama apie tam tikrų įsiskolinusių įmonių finansavimą ir mes manome, kad e, negalime mes e, čia rizikuoti šiuo atveju, nes mes e, dabar tiesiog turime pasirūpinti tuo, tomis įmonėmis, kurios dabar veikia. Toliau kalbant apie viršutinės ribas, būtent kokios įmonės, su kokiu, kokiu pelnu, kokią apyvartą turinčios įmonės patektų į direktyvos taikymo sritį ir labai svarbu, kad visos tarptautinės korporacijos patektų į direktyvos taikymo sritį. Ir matome, kad tarptautinės korporacijos veikiančios įvairiose šalyse jos turi laikytis tų pačių taisyklių ir turime išspręsti visas atsiradusias problemas. Mes visi, parlamentarai, turime tuo pasirūpinti ir turime sugebėti paaiškinti rinkėjams, kodėl mes e, taikome nuo 0 iki 12 procentų apriepti ir mes turime, aišku, čia imtis, kuo galima griežtesnių priemonių. Taip pat kalbant apie 500 milijonų eurų apyvartą, tai čia būtų tokia šiek tiek sudėtingiau būtų tai nustatyti visoms 28-27 valstybėms narėms ir taip pat mes turime taikyti tas nuostatas visoms įmonėms, be jokių šimčių. Taigi čia ir ypatingai taryboje bus aptarti visi variantai 2011 metais e, vyriausybės, vyriausybių valstybių vadovai nesusitarė dėl bendros mokesnės bazės ir po to mhm. mes pamatėme, kokių tai davė padarinių. Taigi aš tikiuosi, kad e, Šie tekst, šiems tekstams bus e, plačiai pritarta parlamente ir aš dar kartą norėčiau pasveikinti abu pranešėjus ir palinkėčiau jiems pasiekti kuo galima ambicingesnės parlamento pozicijos dėrybose su taryba. Tikimės, kad tos dėrybos bus sėkmingos, taigi dėkoju pirmininkė. Ačiū. EKR frakcijos vartu Sandra Liūnės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesa, aš buvau vienas iš parlamentarų, kuris siūlė atmesti apskaitai šią direktyvą, pasiūliau tokį pakeitimą ir aš manau, kad tai buvo teisingas siūlymas. Šiandien turime šiek tiek laiko, tai aš norėčiau paaiškinti, kodėl aš pasirinkau siūlyti tokį pakeitimą. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad šių direktyvų tikslas yra sveikintinas, geras, bet tuo pat metu aš manau, kad mes galime pasiekti šio tikslo kitomis priemonėmis, priemonėmis, kurios būtų proporcingesnės ir pažangesnės. Aš manau, kad konsoliduotos mokesnės bazės direktyva yra kišimasis į valstybių narių suverenumą ir aš manau, kad jeigu norime mes užtikrinti konkurencingumą, tai e, turime pasirinkti kitokią priemonę, nes tokiu būdu mes labiausiai nubausime mažasias valstybės narės ir pakenksime konkurencijai. Tai ES širdis. Dėl to ES ir yra stipri, dėl to mes pasiekime geresnių rezultatų, todėl ir turime galimybę sąžiningai sąžininga užtikti, užtikrinti konkurenciją tarp valstybių narių regionų. Toliau dažnai sakiau, kad anksčiau aš visuomet maniau, kad tai nėra sąžininga. Nėra sąžininga, kad tarp, tarptinės korporacijos gali agresyviai planuoti savo mokesčius, mažinti mokesnę bazę, perkelti pelną tam, kad būtų pasirinkta mažesnius mokesčius taikanti jurisdikcija ir jeigu palygintumėme tai su mažoms vidinėms įmonėms, dėja tokios galimybės jos neturi ir turi sumokėti visą kainą. Tai nėra sąžininga. Mes sutarėme dėl to principą, kad mokesčiai turi būti mokami ten, kur yra gaunamas pelnas. Tai yra viena priežasčių, kodėl mes ėmėmės jau nemažai priemonių nacionalinių lygmenių tam, kad mokestinės sistemos būtų paprastesnės, skaidresnės, tarptautiniu lygiu. Mes matėme, kokių priemonių buvo imtasi ABPO e rėmose. Valstybės narės dabar įgyvendina tuos standartus Europos lygmenių ir taip pat sutinkame su tuo, kad tam tikrų ABPO e pasiūlymų įgyvendinimas tiesiogiai paveikia vidaus rinką ir tai yra puiku. Tačiau Man atrodo, kad dabar komisija tarsi mano, kad akivaizdu, kad komisija mano, kad e, tokie, tokių revoliucingų tarptautinių priemonių nepakanka, jie nori daryti dar daugiau ir jie bando suderinti kon, pelno mokesčio bazę, konsoliduotą pelno mokesčio bazę, perskaityti pelną. Kiekviena valstybė narė turi pajėgumų nustatyti savo pelno mokesčio bazę, bet perskaičius pranešimą, uh, net nereikėjo taip jau ir atidžiai skaityti, kad pamatytum, jog pono Tango pranešime yra sakoma, kad tokiu būdu atsiveria galimybė šiandieną valstybėms narėms konkuruoti dėl mokesnės bazės. Ir sako, kad tarptinė mokesnė bazė egzistuoja, taigi tą darykime ir ES mastu ir numatykime minimalę mokesnę bazę. Kai kurie politikai šiame parlamente svajoja vis dėl, apie vis didesnius mokesčius, tačiau aš nemanau, kad tokiu būdu ES sustiprės. Aš manau, kad Esminis klausimas, ko pasieksime, jeigu mes kalbame dabar apie mokesčių derinimą, kalbant apie pelno mokestį, ką darysime toliau, ar kalbėsime ir apie asmens pajamų mokestį, socialinio saugumo, aplinkos sauginius bendrus mokesčius ir panašiai. Taigi šis pasiūlymas vėlgi yra grindžiamas ta mintimi, kad mums reikia harmonizuoti, suderinti politiką ES mastu tam, kad mūsų vidaus rinka būtų stipri ir vėlgi atvirai kalbant, aš nesutinku su tuo. Aš manau, kad konkurencija yra geras dalykas, konkurenciją reikia raginti ir jie pasinaudoti. Taip pat Mišelio Žan, buvęs komisijos mokesčių tarnybos direktorius, jis buvo Europos fiskalinių planų architektas 2014 metais, jisai pasakė ir aš cituoju, kad tai yra viena didžiausių dramų Europos žemynė, būtent, kad yra tiek daug fiskalinės konkurencijos, mokesnės konkurencijos, pavyzdžiui, pelno mokesčio bazė sumažėjo nuo 36 procentų 99 metais iki kur kas mažesnio tarifo 2000 iki 22 procentų 2014 metais. Taigi čia yra didžiulė drama. Bet aš visiškai nesutinku su tuo. Aš manau, kad e, mokesčių konkurencija mažina mokesčius. Ir nemanau, kad tai yra blogai, kad tai yra drama. Aš manau, kad tai yra gerai. Tai gerai ekonomikai, tai yra gerai investuotojams, tai yra gerai verslininkams, gerai atlyginimų prasme, gerai vartotojams. Ir taip pat, jeigu labiau įsigilinsime į konkurencijos klausimą, pamatysime, kad ES žmonės gali balsuoti kojomis. Jeigu nepatinka jiems kažkas vienoje valstybėje narėje, pervažiuoja į kitą. Ir um, tą matėme, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kur Olandas padidino mokesčius, ką padarė prancūzai, jie pabėgo. Jie tiesiog susirinko daiktus ir išvyko į Londoną. Vienas konkretus, vienu konkrečiu momentu netgi buvo daugiau prancūzų Londone negu prancūzų Bordeaux mieste arba Nans arba Strasbūrė. Daugiau prancūzų Londone negu Strasbūrė. Dėl mokesnės politikos, kurią taikė ponas Olandas ir aš manau, kad ponas Makronas daro išmintingų, išm, elgesi išmintingai dabar Prancūzijoje ir tikimės, kad jisai sumažins tuos didžiulius mokesčių tarifus, Prancūzija taps konkurencingesnė, tokiu būdu bus užkirstas kelias protų nutekėjimui, vėlgi konkurencija, konkurencija sugražina Prancūziją į tą bendrą kovos lauką. Ir aišku, kai kuriems nepatinka konkurencija, bando suderinti, visus, sulyginti visus mokesčius, bando juos padidinti, bet aš taip nemanau. Ir mane labiausiai trikdo tai, kad yra prarandamas suverenumas ir tai pakenkia mažoms valstybėms narėms labiausia. Tokioms valstybėms narėms kaip mano šalis Belgija, bet taip pat Niderlandams, pranešėjo valstybei nariai, Airijai, nes to šalis nukentės labiausiai, kai įsigalio ši, ši direktyva. Kodėl? Todėl, kad stambesnės valstybės narės jos turi jau dabar didesnę pardavimų rinką, turi masto ekonomiją, turi galimybių, kurių neturi mažos valstybės narės. Taigi jos turi būti pažangios, jos turi būti patrauklios, o fiskalinė politika ir yra tai, ko joms reikia, kad jos būtų patrauklios, ypatingai eurozonoje, kur mm, nėra galimybių ir reikalinga pažangi mokesčių politika, kad to šalis išliktų konkurencingos. Na ir pabaigai dar pasakysiu, kad tikrai nemanau, kad reikia mokesnį, pelno mokesčio bazės, konsoliduotos pelno mokesčio bazės. Mes turime kovoti su netinkamais tarptautinių korporacijų veiksmais, kurie agresyviai planuoja savo mokesčius. Mes tą darome EBPO rėmuose, kadangi tai yra tarptautinis reikalas, kadangi anksčiau žmonės balsavo. Mm kaip sakiau, kojomis ES, jie iš Prancūzijos per, perbėgo į Junktinę karalystę, bet jeigu mes tą darysime ir vėl žmonės bėgs, bet žmonės dabar bėgs ne, ne tik iš savo šalies, bet iš visos ES ir kažkas turi paaiškinti, kaip sustiprinti Europą. Mes to nepadarysime, jeigu išstumsime visą verslą į JAV. Ačiū. Ačiū. mažoms ir vidutinėms įmonėms sudėtinga išsikelti į mažesnių mokesčių jurisdikciją. Kalbėtos neįsijungia mikrofono. Taip, mes e, patarsime joms, kaip geriausiai elgtis. Alde, frakcijos vardu ponas Ježak. Ačiū pirmininkė. Kažin, kaip žmonės balsuos, e, kuomet breksitas įvyks. Bet dar pamatysime. Noriu padėkoti pranešėjams už darbą rengiant šį pranešimą, šios pranešimus ir noriu priminti e, šių pasiūlymų svarbą mūsų vidaus rinkos stiprinimui ir mokestinės sistemos stiprinimui. Parlamente dirbo taksė vienas, taksė du komitetai bei Panamos dokumentų skandalo tyrimo komitetas. Domėjomės agresyvių plan, mokesčių planavimu. Uh, mūsų teisinėje sistemoje yra spraga, kuri neleidžia mums veiksmingai kovoti su šią situaciją. Mokesčių konsolidacija yra pamatinis šios iniciatyvos aspektas ir aš apie tai primenu savo pakeitimuose. Tačiau atšvelgiant tai, kad tikėtina, jog e, konsolidavimas yra tik dalis antrojo etapo mums reikia taip pat veiksmingos ginčių sprendimo procedūros, nes sistema nebus privaloma veikiausiai visoms įmonėms. Kitas esminis elementas, apie kurį kalbu savo pakeitimuose, tai skaitmenino sektoriaus apmokestinimas. Turime iš naujo apibriežti nuolatinės uh, E, įmonės apibriešti, kad apriektume skaitmeninį matmenį. Dabartinios apibriešties nepakanka, pagal kurią apmokestinimui pagrindas atsiranda tik tuo atveju, jei įmonė e, turi fizinį pavydalą. Manau, kad būtų labai rizikinga dabar pradėti diskusijas dėl minimalių mokestinių tarifų ir bandyti aiškintis, kaip tai atrodytų valstybėse narėse. Matau, kad tai suteiktų joms dar daugiau priežasčių priešintis šiam siūlymui, nes sprendimas dėl mokestinių tarifų suvienodinimo tik tai pasitarnautų šio pasiūlymo atmetimui. Mano frakcija tai akcentuoja. Reikia pakeitimų, kurių pagrindų būtų galima stiprinti keitimas informaciją mokesčių klausimais. Tai labai svarbus klausimas mano frakcijai. Galiausiai mes patikime pasiūlymų dėl apriepties ir MVI įtraukties. Juose raginame komisiją atlikti vertinimą ir įvertinti e, ne pasirenkamo pobūdžio sistemos poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms. Reik, turime įvertinti, kokie trūkumai, kokius trūkumus ir kokią naudą atneš apsisprendimas e, patvirtinti privaloma visiems sistema. Toliau ponia Eva Žaly. Ačiū ponia pirmininkė. Nuo šios kadencijos darbo pradžios mes susidurėme su trečiuoju milžinišku skandalu, apimančiu daugia šalias įmonės, e, skandalu, kurį e, atskleidė žurnalistai. Ir todėl man džiugu pastebėti, kad ES e, galiausiai suprato, e, su kokiamis problemomis susidurėme ir e, ilgai dirbo rengiantama reglamentą, e, kurio pagrindu valstybės e, įmonės turi galimybę išvengti pelno mokesčio mokėjimo. Man svarbu tai, kad tos abi direktyvos būtų svarstamos vienu metu. Uh, kad mes nepasitenkintume tik tai viena direktyva, kad nebūtų taip, kad viena iš tų direktyvų niekada neišvystų dienos šviesos. Todėl, atsižvelgiant į tai, kokie skandalai mus krečia ir e, rūpinantis visuomenės nuomonę, raginčiau pasiekti, kad tos direktyvos įsigaliotų vienu e, metu, tai yra 2020-aisiais, kaip siūlo pranešėjai. E, tekstas, pasiū, ankstesnių pasiūlymų tekstai šią temą yra įstrigę taryboje. Ir kaip žinome, balsuojančio klausimu reikia vienbalsiškumo ir veikiausiai nei Airija, nei Luksemburgas, nei Niderlandai šių projektų ne, veikiausiai nenorės paremti. Aš pateikiau pakeitimų, kuriuose raginama, komisija yra raginama traktuoti šį atvejį kaip konkurencijos iškraipimą ir rinktis bendrą sprendimų prieimimo procedūrą bei paprasta, balsavimą paprasta dauguma. Kitas, kita galimybė, kurią svarsto pranešėjai, tai pasirinkti pagilinto, sustiprintą bendradarbiavimo procedūrą ir šalis bendradarbiaujančios uh, E, galėtų atsisakyti dvišalių pagrindų sudarytų sutarčių, kurios e, nebūtų linkę bendradarbiauti e, fiskaliniais klausimais. Taip pat reikia e, pakeisti e, apskaitos, buhalterinės apskaitos taisyklės, apskaičiuojant pelno mokesčio bazę ir pateikiu pasiūlymus šią temą. Man taip pat atrodo svarbu e, aptarti ir tarifų dydį. Jei to nepadarysime, e, mokės, nuo nu, nu, konkurencijos mokestinės lėkštutės srityje perėsime prie konkurencijos dėl mokestinių tarifų iki 20 procentų. E, taip pat turime pamastyti, kaip finansuosime ES biudžetą. Taip pat svarbu apmokestinti ir skaitmeninę ekonomiką. Visi žino, kokia yra dabartinė padėtis Pavyzdžiui, Google Prancūzijoje e, yra daugybės fiziškai dirbančių žmonių darbdavys, ten jis Google naudoja daugybę kompiuterių, daugiau nei pusantro tūkstančio kompiuterių ir vis dėlto teigia, kad neturi fizinės buveinės Prancūzijoje. O kalbant apie pelno paskirstimą, reikia kriterijų, kurių pagrindų būtų galima uh, apriepti verslo, uh, skaitmeninės ekonomikos verslo modelius. Tai turiuomenį įplaukas, kurios uh, E, su, atsiranda dėl, e, didelio, dėl, dėl nu, naudotojų skaičiaus, kurie naudojasi konkrečios platformos paslaugomis. Tikiuosi, kad mums pavyks surasti išmintingų ir įgyvendinamų kompromisų šiais klausimais. dėl e, nuosavųjų išteklių e, ir komisijos pasiūlymo. Nemanau, kad komisijos teikiamas siūlymas yra geras. Tai siūlymas leisti šalims rinkti savo sprendimus, kaip pavyzdžiui dabar yra Belgijoje. Veikiau reikėtų, kalbant apie įsiskolinimą, reiktų numatyti laipsnišką skolos mažinimo sistemą. Pateikiau pasiūlymų šią temą. Žalieji yra parengę m, mm, konkrečių pasiūlymų, raginčiau jūs e, susipažinti. Yra atveju, kuomet. Ta, pavyzdžiui, įmonė Veolė jau 15 metų nemoka mokesčių. Toliau, mokslinį tyrimo apmokestinimas. Siūlau e, numatyti išimtis, kad e, nebūtų naudojami mokesčių mokėtojų pinigai toksiškų finansinių įrankių tolesniam tobulinimui ir plėtojimui, kaip yra nutikę praeitie. Taip pat reikia skatinti inovacijų politiką, e, pasitelkiant valstybinės investicijas. Aš tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai, draugė su pranešėjais, e, ras e, kompromisus, nes dabartinės aktualios mus e, verčia dirbti, mes nebegalime leisti, kad dabartinė situacija toliau išliktų ir nesikeistų. Paradise Papers skandalas ypač aktualiai tai iliustruoja. Toliau EFDD frakcijos vardu ponas Marko Valį. Kaip kolegos jau minėjo, Paradise Papers e, skandalų iškilus reikia imtis skubių veiksmų, nes visi mato, kad politikai, vairiausios įmonės yra įsitraukę šį skandalą, todėl reikia imti skubių veiksmų visose institucijose. Prašyčiau komisijos, kiek manoma, greičiau parengti sąrašą šalių, kurios nebendradarbiauja. Tai yra juodąjį nebendradarbiaujančių šalių sąrašą, kuriame būtų ir tos ES valstybės narės, kurios ir toliau. E, Tai laikosi ne, amoralios mokesčių politikos. Ir kalbant apie tai, ypač džiaugiamės pakeitimais, kurių tikslas sustiprinti BKPMB siūlymus, taip pat e, siūlymus dėl galimybės veikti savavališkai. Tačiau manome, kad e, šie pasiūlymai neužtikrina pelno mokesčio bazės konsolidavimo, nes viskas vyksta e, valstybių narių pagrindu. Todėl siūlome, kad praėjus metams po direktyvos galiojimo būtų patiktas dar vienas pasiūlymas ir jo pagrindu galėtume atlikti peržiūrą ir apskaičiuoti, veiksmingiau apskaičiuoti konsoliduotą pelno mokesčio bazę, kad e, būtų išspręsti skirta, kad, kad spręstume asimetrijos, mokesčio asimetrijos situaciją tarp valstybių narių. Nenorime, kad e, pasiūlymas būtų susilpnintas, todėl mes neremsime uh, E, perinamojo laiko tarpio dėl to, kad dukterinės įmonės e, patirs tam tikrą žalą. Dėl įgyvendinimo ir ribinių ir, ir, ir slengstinių verčių siūlome e, atskaiп kalbėti apie 50 milijonų eurų apyvartos įmonės. Žinoma, nenorime, kad mažos ar vidutinės įmonės nukentėtų dėl šių pasiūlymų. Mes Jeigu kalbėtume 750 milijonų eurų e, apyvartos įmonės per metus, tai kalba įto tik apie 10 procentų įmonių. O 50 milijonų eurų apyvartos įmonės, jų tokių yra daugiau, jos veikia nacionaliniu masu, bet jos tai neapimtų mažų ir vidutinių įmonių komentuodamas Polo pastabas dėl įgyvendinimo, manome, kad reikia apimti visas įmonės, taip pat ir skaitmeninės įmonės. Taip pat ragintume atsisakyti e, super rinkliavų. Siūlome atsisakyti visų išimčių, e, netaikyti mokesčio tam tikroms išlaidoms. Ma, dėl, i, dėl išimčių mokslinių, mokslinių tyrimų sryčiai. Na, e, tokia veikla finansuojama iš mokesčių mokėtojų pinigų. Toliau trečiosios šalis. Kalbėjome apie perkelimų įkainojimą. E, visa veikla iškeliama į užsienį turėtų būti apmokestinama. Ne, neturėtų galioti pasyvios nuostatos šiuo klausimu. Taip pat manome, kad turi būti naujas, pateiktas naujas pasiūlymas, kur būtų e, pateikti palyginamieji paskaičiavimai. Noriu pasidžiaugti šešėlinių pranešėjų darbu ir noriu padėkoti šešė, žaliesiems ir GUE frakcijai už jų pasiūlymus. Manau, kad einame teisingų kelių ir tikrai manau, kad atliksime gerą darbą. Turime padaryti viską, kad neliktų jokių spragų. Labai ačiū. Dabar grįžtume atgal. Suteiksiu žodį Aldė šešėlinį pranešėjų Litvirnik. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, dėkoju už pakeitimus, kuriuos perskaičiau labai susidomėjusi. Pirmiausiai noriu aiškiai pasakyti tiems, kurie skeptiškai vertina šį pasiūlymą, kad BKPMB e, ir BPMB yra vienintelis būdas užtikrinti veiksmingai įmonių pelno apmokestinimą ir uh, sveika mokesčių konkurencija ir toliau išliks valstybės narėms, matant galimybę nustatyti skirtingas pelno mokesčio e, tarifus. Ir, tačiau e, ta sistema bendrai vis tiek turėtų funkcionuoti. Mes nebijome sąžiningos konkurencijos, tačiau mokesčių mažinimas iki paties žemiausio lygio nenaudingas niekam. Tie, kurie baiminasi, kad es konkurencingumas gali nukentėti, galiu pasakyti, kad e, sąžininga ir tikroviška konkurencija dėl veiksmingų mokesčių tarifų, tačiau daugiausia dėl infrastruktūros. E, paskatins investuoti į infrastruktūrą pačiu veiksmingiausiu būdu. Taigi, kalbant apie ilgalaikius investicinius sprendimus, ES taps daug patrauklesnė tokioms ilgalaikiams investicijoms. Atsižvelgiant visą tai, ką minėjau anksčiau, suprantu tą pagundą atsisakyti tų slengščių ir e, pritaikyti vieną pelno mokesčių sistemą visoms įmonėms. Tačiau klausimas, ar tai padės mums įgyveninti šio pasiūlymo tikslus, nesu to visiškai įsitikinusi. Kalbant apie e, mažas vietinės įmonės, e, taigi reikėtų joms pritaikyti specifiškesnį požiūrį ir pademonstruoti daugiau lankstumo. BKPMB sitie tą lankstumą užtikrintų ilgas išimčių sąrašas, tačiau e, dėl to nukentėtų veiksmingumas, aiškumas ir skaidrumas, kurios siekiama šio pasiūlymu. O tai reiškia, kad reikia mažinti e, slengščio ribas. Tai yra vienintelis proporcingas pasiūlymas, tačiau dabar turime savęs paklausti, kaip turime sumažinti e, mokesčio tarifą tam, kad padidintume mokestinę bazę. Ir šią sritį aš tikiuosi, kad sugebėsime sustarti. Šiame e, pasiūlyme pasigendu dviejų dalykų. Pirmiausiai, veiksmingo valstybių, veiksmingos valstybinio apsaugos, jeigu jos smarkiai nukentėtų nuo mokesčių įblogų sumažėjimo, taip pat ginčių sprendimo mechanizmo tarp valstybių narių. Prašiai siūlo steigti kompensacijų fondus, siekiant išspręsti problemas, aš manau, kad tai nebūtų tinkama priemonė. Šią problemą išspręsti norėčiau paklausti pranešėjų, kaip galėsime užtikrinti, kad prarastos mokesčių įplaukos e, gali atsirasti tik dėl BPMB, kaip tai apskaičiuoti. Aš manau, kad dėl to socialinio fondo kiltų ginčiai, taip pat negalime atmesti galimybės ginčių tarp valstybių narių dėl pasiūlytos formulės taikymo. Taigi aš siūlau patvirtinti rimtą ginčių sprendimo mechanizmą, kuris būtų vienintelė priemonė išvengti neigiamo šalutinio poveikio. Ši formulė tokiu būdu galėtų veiksmingai veikti 21-ame amžiuje. Taip pat palankiai vertinu pastangas, kurias iki šiol dėjo komisija, tačiau noriu pabrėžti, kad mums reikalingas aiškus pasiūlymas, kaip įgyvendinti e, šį, šią idėją artimiausioje ateityje. Ir e, Keisdami formulę mes turėtume labai atidžiai stebėti, kad nesirastų naujų spragų sistemoje. Taip pat noriu pabrėžti, kad abi sistemos turėtų pradėti galioti tuo pačiu metu, kad sistema veiktų tinkamai ir galėtume pasiekti užsibrėžtų tikslų. Ačiū Jums uždėmesi. dabar steiksiu žodį palui Hokmarkui. Tiksliau, e, ponas Žėjas dabar kalbės. O jeigu kiti norite kalbėti, tai kelkite rankas. Kaip atspirties tašką norėčiau pasirinkti jūsų mintis dėl e, mažų vidutinių įmonių. E, Iš tiesų rimta problema yra ta, kad startuoliai e, keliasi į užsienį, nes jiems reikalinga didesnė rinka, apie tai turime kalbėti, tačiau jiems reikia taip pat ir galimybės e, vystytis ir išlikti, o didelių įmonių pasitraukimas daro įtaką taip pat ir mažesniems įmonėms, nes jos glaudžiai tarpusavėje susijusios. Aš vertinu komisijos pasiūlymą kaip labai aišku subsidirimo principą pažeidimą. Ir nacionaliniai parlamentai tą taip pat patvirtina. Mokesčių politika yra nacionalinė įgaliojimų sritis. Galiu palankiai vertinti bendradarbiavimo, stip, bendradarbiavimo stiprinimą, EBPO, kitų tarptautinių organizacijų kontekste manau, kad būtų gerai užtikrinti kuo aukštesnį skaidrumo lygį, kuo didesnį skaidrumą, tačiau kuomet pradame gilintis į e, mokesčių sistemas skirtingose valstybėse narėse, tai kišamės į jų įgaliojimus rytis. Ir tą padaryti tikrai nelengva, nes skirtingos mokesčių sistemos temos yra glaudžiai susijusios su tų valstybių narių poreikiu finansuoti savo viešai sektorių, viešojo sektoriaus išlaidas. Kai kurios valstybės narės taiko pakankamai didelius mokesčių tarifus, pavyzdžiui, mano šalis, kai kitos mažesnius mokesčių tarifus, tačiau tos, kuriuose mokesčiai didesni, taip pat teikia ir platesnio masto viešasias paslaugas ir tai taip pat yra mm, mm, tam tikras e, patrauklumo aspektas, jeigu jau tuo tikėtume. Tačiau aiškiai reikia pabrėžti, kad skirtingos valstybės narėse veikia skirtingos darbo rinkos ir skirtingos e, pramonės šakos yra išvystytos, taigi negalima vienos sistemos taikyti visoms šalims. E, Taip pat manau, kad egzistuoja dar viena problema, apie kurią anksčiau turėtų pagalvoti pranešėjai ir šešėliai pranešėjai. Skaitinės ekonomikos pradžia yra glaudžiai susijusi su mūsų mąstysenos permainomis pasauliniu ir ES lygmeniu. Tačiau mes negalime <clears throat> pasitelkti dabar e, pramoninės logikos e, ir taikyti jos e, skaitmeniniai ekonomikai, nes sunku yra nustatyti, kur yra didžiausias produktyvumas e, skaitinės ekonomikos Kalifornijoje ar Kinijoje, kuomet e, prekės yra visiškai kitame pasaulio gale naudojamos ar įsigijamos. Ir tą padaryti iš tiesų yra sudėtinga. Ir jeigu mes imsimės tokių veiksmų, tai visiškai sužlugdysime Europos galimybę uh, įsitvirtinti skaitmeninėje ekonomikoje ir labiausiai pakenksime toms šalims, kurios šiandien lyderiauja skaitmeninės ekonomikos srityje. Tokiu būdu mes bandysime įžengti į ateitį per galinės duris ir e, tikrai aukštai vertinu pranešėjų šešiolių pranešėjų darbą, tačiau mano vertinimu jie visą padėtį paversiu tik dar labiau sudėtingesnė. Ir Ir, o tikrovė ir taip jau yra sudėtinga ir aš tą sakiau, komentuodamas jūsų mintis. Taip, tai tikrovė visuomet yra labai svetinga, sako pirmininkas, tačiau aš manau, kad labai sudėtinga dabar būtų apibrėžti optimaliai dabartinę padėtį. Ir būtent dėl tos priežasties turėjo įsikišti vyksnius procesus Europos konkurencijos tarnyba. Ir mes taip pat turime aktyviai pasinaudoti savo turimais pajėgumais e, teisėkros rytie, kad užtikrintume sąžininką konkurenciją. Ir tokiu būdu mes e, galbūt neįprasta tvarka šią problemą sprendžiame, tačiau tam ir reikalingos mūsų diskusijos. Dabar ponas Heis kalbės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams, šešėliams pranešėjams nu, už tai, kad ėmėsi šios sudėtingos temos, mes e, dabar pasikeitėme nuomonėmis ir tokiu būdu atspindime ir e, Europoje, Europos visuomenėse įsitvirtinusi požiūrį, nes visi norime, kad mokesčiai būtų mokami skaidriai, kad tarptautiniai koncernai mokėtų mokesčius, kad būtų užkirstas kelias arba pribotos galimybės agresyviai planuoti mokesčius. E, tie tikslai yra bendri, tačiau priemonės, kaip jų e, pasiekti, e, šiandien ir yra intensyviai svarstomas. Aš esu šventai įsitikinęs, kad tiesioginės investicijos į Europą ir e, kitas pasaulio dalis yra glaudžiai susijusios su mokesčių sistemos nuseklumu. Verslas, tiek didelis, tiek mažas, ypatingai didelis verslas investuos į Europą, matydamas nusekliai taikomą mokesčių sistemą, skaidrę mokesčių sistemą, kitaip tariant, e, veiksmingą mokesčių veiksmingas mokesčių tarifas turi būti kuo artimesnis dabartiniam, tačiau situacija yra tokia ES, kad skirtingos valstybės narės vykdo skirtingą mokesčių politiką, tai yra susijęs su istorijos, su pramonės politika. Mano šalis iki 70-mečio buvo e, grindžiama žemės ūkiu, tačiau pasirinko vystyti pramonę, pakeisti savo ekonomiką, pasinaudodama e, ES paramą ir e, pasirinkti eksporto ekonomiką, <clears throat> nes buvo e, krizės metu daromas didžiulis spaudimas Airijos vyriausybė pakeisti įmonių pelno apmokestinimą. Mes tuo metu teigiame, kad geriausias būdas užtikrinti investicijas e, tai yra išlaikyti pelno mokesčių sistemos nuseklumą. Ir tai buvo padaryta priežastis, kodėl per pastaros šešius metus e, įmonių pelnas buvo padintas du kartus, yra susijęs ne tik su ekonomikos pokyčiais, tačiau taip pat ir su EBPO darbo atvarkės įgyvendinimu. Priežastis, kodėl dabar e, e, daugiau tarptautinių korporacijų įsikūrė e, Airija yra susijusi su galimybė joms agresyviau planuoti savo pelno apmokestinimą. Tai tačiau viskas vykdoma ABPO, pagal ABPO nustatytą tvarką. Aš manau, kad e, pelno mokesčių sistemos patvirtinimas užtikrina sąžiningą konkuravimą tarp valstybių narių ir turi būti paliktas jų kompetencijos sryčiai. Tokiu būdu sąžininkai konkuruodami tarpusavėje mes didiname produktivumą ir skatiname investuotojus iš likusio pasaulio atvykti investuoti ES. Aš manau, kad šios diskusijos tęsis ir toliau, tačiau aš manau, kad vertinant iš mažesnių valstybių narių perspektyvos, kuriuose nebuvo e, didelio masto pramonės įmonių, kurios turėjo iš naujo įsitvirtinti šioje konkurencinėje kovoje, tai yra geras dalykas. Tuo tarpu didesės, dides, didelėse valstybėse narėse yra pakankamai didelio masto vidaus vartojimas ir jos nėra taip smarkiai priklausomos nuo eksporto, tuo tarpu mažesnės valstybės narės yra priklausomos nuo eksporto ir e, jos turi prisitaikyti prie ekonomikos pokyčių vykstančių visame pasaulyje. Manau, kad mokesčių konkuravimas yra geras dalykas, tačiau manau, kad geriausias dalykas išlaikyti Europos konkurencingumą taip pat būtų mokesčių sistemos nuseklumo išlaikymas. Dar vienas pastebėjimas. Mes diskutuojame šiomis temomis visiškai negalvodami apie potencialiai neigiamą poveikį e, mokesčių bazėje valstybės narėse šio pasiūlymo. E, Visi tie pasiūlymai dėl kompensacijų mechanizmo labai e, panašus į 60-mečio socialistų pasiūlymus. Mano šalyje e, toks pasiūlymas, jo gyvendinimas galėtų trešdaliu sumažinti įplaukas iš pelno mokesčio ir Ir aš tikrai norėčiau sužinoti, kas e, tuos praradimus, tuos nuostolius mums atlygins. Didžiosios valstybės narės gali žaisti su šiais skaičiais, nes jų nacionalinės ekonomikos yra pakankamai didelis ir jos nepajaustų jokio poveikio. Tačiau mažausios jiems narėms planuojant e, savo ateities ekonominę veiklą, e, tas poveikis tikrai būtų didžiulis. Taigi pirmiausia noriu padėkoti panui Ferberiui ir kitiems, kurie vertino ir teikia pakeitimus, tačiau mes turime juos svarstyti tikroviškai, atsižvelgdami į galimybę vertinti valstybinario ekonomiką sąžiningai ir skaidriai. Ačiū, pirmininkė. Ačiū per Vanšperes. Ačiū. Aš nenorėjau pasisakyti šiose diskusijose, bet išklausiusi kolegų visgi nusprendžiau pasisakyti. Uh, Aš nesu tas asmuo, kuris palaiko seną sovietinį modelį, nesu tas asmo, kuris pasisako už konkurenciją laisvą ir visiškai nereguliuojamą. Bet šiuose diskusijose aš norėčiau kalbėti apie bazinius principus, kalbėti apie Romos sutartį, ir ponia Hais, kiti EPP kolegos paprastai laikosi Romos sutarties nuostatų būtent. Jas gerbė ir aš norėčiau pasakyti, kad esu šokiruota išklausiusi tam tikrų šiandieno pasisakymų. Aš net jau ir nesuprantu, kuomet mes kūrėme atitinkamą darbo elgesio darbo grupę, kur kalbame, kalbėjome apie laisvą konkurenciją, mokesčius ir tie tarp valstybių narių. Ir tie principai visiškai netinkami. Ir tik tie, kurie sako, kad mes galime bandyti kažkaip tai uh, dangstyti visus tos mechanizmus, kurie, kurios, apie kuriuos atskleidė tie pavyzdingi žurnalistai, pavyzdžiui, rojų dokumentų skandalo metu ir panašiai. Ir pirmas dalykas, ką turėtumėme suprasti po rojus dokumentų paskelbimo. Mūsų frakcija pateikus yra atitinkamų pasiūlymų dėl Panamos dokumentų dokumentų tyrimojo, tyrimojo komiteto, bet šiuo atveju iš tų rojaus dokumentų mes turime pirmiausia padaryti išvadą, kad reikalinga ta bendra konsoliduota bazė. Ir mane šokiruoja tai, kad netgi stambiosios valstybės neturi savo augimo, augimo strategijos, kuri būtų siejama su tuo. Mano kaiminė šalis turi fiskalinę bazę, kuri visiškai gerbtina ir panašiai, tačiau jų strategija yra nukreipta tik tai į eksportą. Ir negalime kalbėti apie tai, kad mes pasisakome už mokesčių konkurenciją ir ne, ne, neatsakyti į klausimą, kodėl tokiu atveju mes apibrėžėme tokį tarifą, kuris yra pats žemiausias Europoje kažkaip tai. Taigi visą tai realiai, reikia atvirai pripažinti, e, ir atskleidžia tokius, tokią praktiką, kurią matome rojaus dokumentuose. Ir ten buvo minima ir Apple bendrovė. Taigi aš tikrai esu labai sunerimusi, nes valstybės narės gina savo sistemą. Na, tai normalu. Suprantame, kad pasipriešinimo bus. Tačiau, kai mes čia Europos parlamente kur aš irgi išklausiau pono Hokmarko argumentų. Jis sako, kad kai kurios valstybės nori mokėti daugiau ir e, užtikrinti geresnės viešas paslaugas. Tai jų yra laisvas pasirinkimas ir tokiu būdu pritraukiamas užsienio kapitalas. Tai mes puikiai žinome, kokių su, su kokiais sunkumais susiduria valstybės narės finansuodamos savo viešasias paslaugas. Būtent taip ir yra dėl to, kad tas yra tokia konkurencija, kuri leidžia tokią praktiką. Taigi aš tikiuosi, kad mūsų komitetas šių dviejų kokybiškų pranešimų pagrindų sustiprins parlamento poziciją tarybos atžvilgių ir mes tikiuosi, kad pasirinksime tą kelią, nes atvirai kalbant reikia atsiskaityti prieš rinkėjus, pasakyti, kad visa tai, ką tie skandalai vienas po kito juk jie pasirodė, negalime sakyti, kad niekas nevyko ir kad šis komitetas visiškai ne, neignoruoja tą puikų žurnalistų atliekamą tyriamą į darbą, kad mes į tai visiškai neatsižvelgiame. Taigi aš tikrai norėčiau, kad mes eitumėme žingsnį į priekį ir tai yra mums puikia galimybė dabar užtikrinti sąžininką konkurenciją tarp valstybių narių. Aš kalbu apie tai, bet viskas turi būti daroma tvarau, e, darnios ir skaidrios bazės pagrindų. Reikalinga tokia konsoliduota mokesnė bazė, kuri leistų užtikrintų tokią konkurenciją normaliomis sąlygomis ir um, kad mūsų ekonomika galėtų aukti stabiliai kaip moderni ekonomika, ko mes tikrai pasigėdome tuo metu, kol nebuvo parengta ta bendra e, mokestinė bazė. Dėkoju. Daugiau norinčių pasakyti nėra. Tai dabar galime suteikti žodį komisijos atstovams. Valer Motarlie, kuris yra Taksit generalinio direktorato direktorius. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, aš norėčiau irgi tarti keli žodžius šiuose diskusijose apie konsoliduotą mokestinę bazę ir mokestinę pelno mokesčio bazę. Atsižvelgdamas į jūsų atliktą darbą ir tikrai mes labai uh, gerai vertiname aukštos kokybės pranešimus ir atliktą darbą, kaip išiškėjo šiandienos diskusijose. Tai pirmiausia, mes labai palankiai vertiname tą požiūrį, kuris išryškėjo pranešėjų dokumentuose, bendrai būtent aptarti šios du dokumentus. Kaip jūs žinote, 2011 m. pasiūlymas ir tam tikri jo išlikę elementai yra susiję su tam tikrais tam tikrą patirtimį, ypatingai tuo met, kai buvo labai sudėtinga susitarti dėl tos ribinės vertės, kai buvo pateiktas pirminis pasiūlymas. Mes visiškai pritarėme tam požiūriui, pagal kurį abiejų dviejų pasiūlymų nauda pirmiausia yra vertinama atsižvelgiant į tą konsolidavimą, kuris e, turi būti pasiekiamas, ko galima greičiau, kuomet yra jau apibrėžiama ta bazė. Ir dar vienas dalykas, kuris išiškėjo ir diskusijose šiandien, yra tai, kad tas konsolidavimo, tie konsolidavimo elementai, tai yra tie elementai, kurie, kuriais siekiama bent jau dviejų tikslų, pateikdami šios pasiūlymus. Tai yra mokesčių antioptimizavimo siūlymas ir taip pat kalbama yra apie tą aplinką, kurioje dirba e, įmonės bendroje rinkoje, būtent e, kur yra gaunamas pelnas ir kad e, būtų sumažinti administraciniai mokesčiai, kurie, su kuriais įmonė susiduria, kuomet bando pristaikyti prie 28 skirtingų mokesnių sistemų. Taigi čia yra du svarbus elementai ir aš manau, kad jūsų atliktas darbas ir tie elementai, kurie išriškėjo įvairiuose pakeitimuose, aš manau, kad jais bus galima daug ko pasiekti, nes e, aš manau, kad reikia pirmiausia pripažinti, kad pagerintas yra komisijos pasiūlymas e, jūsų pakeitimais ir pranešimais ir mes tikrai labai džiaugiamės dėl to. Ir taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir dar kartą padėkoti Paul Tank ir Alan Lamasur už um, jų atliktą darbą, jų asmenį įsitraukimą rengiant e, šiuos pranešimus, už tai, kad jie visuomet buvo pasirengę kalbėtis, dalyvauti įvairiose konferencijose, taip pat buvo tikrai labai artimi ryšiai užmėgsti ir su nacionaliniais parlamentais ir aš manau, kad e, šiandien išryškėjo ir diskusijose tai, kad būtent tas uh, Tai yra tas klausimas, kur Europos komisija tikrai proporcingumo ir susidarumo principų laikosi kiek įmanydama. Tačiau kalba eina apie ekonominę, fiskalinę mūsų valstybių narių politiką ir reikalinga užmėgsti labai artimus ryšius su nacionaliniais parlamentais, kad mes ne tik, kad galėtumėme jiems paaiškinti savo požiūrį, bet taip pat išklausyti ir jų nuomonės, išklausyti to, su kokiais sunkumais jie susiduria ir bandyti surasti tinkamus sprendimus. Tai yra irgi labai svarbu. Kalbant apie tą darbą kurį jūs atlikote. Tai čia yra keli pagerinimo tokie elementai, kurie yra pasiūlyti, kurie mūsų manimų yra iš tiesų siūlymai tinkama linkme. Kur būtent kalbama apie skaitmenę ekonomiką, mūsų ekonomikos skaitmenimą, tai yra tas rytis, tas klausimas, apie kurį pasisakė ir mūsų komisija rugsėjo 20 dieną, ir mes toliau dirbsime. Šioje srityje visi, aš manau, sutinka su tuo, kad reikalingi struktūriniai instrumentai, struktūrinės priemonės, kad mes galėtumėme susitvarkyti su skait... skaitmeninė ekonomika ir um, įvesti čia irgi tą konsoliduotą mokestinę bazę ir reikia nuolatos gerinti tam tikrus elementus ir atsižvelgti įvairius veiksnius, konsoliduotos bazės perskirstimo formulę. Tai yra tie elementai, kurie, kuriuos mes vertiname tikrai labai palankiai. Toliau aš norėčiau paminėti kelias diskusijas dėl tos ribinės vertės, dėl to, kaip išskaičiavimai mokesnės moksliniai išskaičiavimai, mokesnės lengvatos būtų skaičiuojamos pavyzdžiui, išlaidos skiriamos moksliniams tyrimams ir panašiai. Ir pranešime, tank, pranešime apie tai kalbama ir, aišku, į visus tuos dalykus bus atsižvelgta ir bus e, įvairios frakcijos turės surasti susitarimą, bet labai svarbu taip pat yra teisingai apibrėžti ir tą mokestinę bazę. Ir dar vienas dalykas. Labai svarbu ir tai, kad Dabar mes jau turime siekti pažangos dėl šių dviejų klausimų. Ir čia svarbus elementas yra tai, kad taryba turi suprasti, kad tai yra racionali mokestinė bazė ir būtent, kad e, nuo to ir galėtų prasidėti mūsų diskusijos ir su taryba. Ir taip pat mes turime taryboje ir e, pirmininkaujantį Estiją ir pirmininkausiantį Bulgariją. Band, taip pat turės bandyti stabilizuoti tą galimą mokestinę bazę, nes e, kai kurie šiandien sakėte, kad tai yra pirminiai etapai, kurie bus labai reikšmingi tam, kad mes galėtumėme iš esmės pradėti kalbėti su valstybėmis narėmis apie tai, kokį poveikį ta suderinta mokestinė bazė turės jų įplaukoms Ir tai yra ta partnerystė, kuri yra reikalinga su valstybėmis narėmis. Ir ji yra labai svarbi, kadangi tokiu būdu mes galėtumėme geriau įvertinti, kaip ta bazė paveiks galimas valstybės narės įplaukas ateityje. Ir to, tokiu būdu mes turime, aišku, jeigu atsiras kažkokiu tai neigiamų padarinių, peržiūrėti tą mokesnę bazę. Toliau kitas klausimas dėl tarifų komisijos pasiūlymas, man atrodo, buvo labai iškus iš pat pradžių, kai tik paskelbėme 15 metais savo komunikatą. Mes kalbame apie mokesčių konkurencijos, skaidrios ir sveikos mokesčių konkurencijos e, dalykus e, ir principą e, vidaus rinkoje. Mes norime daugiau skaidrumo, dėl to mes jokių būdų ir jokių momentų ir nesiūlėme derinti įmonių mokesčių tarifų. Tai nėra mūsų pasiūlymo esmė. Mes manome, kad e, sveika konkurencija gali būti užtikrinama nustatant mokestinę, suderintą mokestinę bazę, o jau tarifą patį renkasi valstybė narė, nes 28 valstybėse narėse yra skirtingos mokestinės sistemos ir dėl to tokiu būdu suteikiama sprendimo teisė valstybei nariai dėl tarifo ir tai irgi leidžia užtikrinti sveiką ir sklandžią konkurenciją. Taigi dėkoju už diskusijas ir mes labai laukiame dabar jau to, kuomet bus, to momento, kuomet bus užbaigtas jūsų darbas, nes e, tai bus mūsų tolesnio bendradarbiavimo pradžia, e, diskusijų pradžia, kurios, e, diskusijų, kurios dabar bus jau vedamos su, su taryba. Ačiū. Thank you. Uh, Ačiū. Komisijai dabar žodis pranešėjams. Alan Lamasur. Pirma Paulas. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje už pasisakymus. Noriu išpaaiškinti vieną dalyką. Aš esu ne iš mažos šalies. Niderlandai yra e, labai svarbi šalis mokesčių vengime. E, daugia su Luksemburgu netiesioginio apmokestinimo klausimais mes esame e, reikšmingesni nei jungtinės valstijos. Airija turi traukia daugiau investicijų nei Prancūzija ir Vokietija. Taip, tai susijęs su, su uh, poper, poperiniu darbu, su popieriais, tai nesusijęs su realia ekonominė veikla. Tai interpretavimo dalykai, bet jei norimte būti, norime būti skaidrus ir aiškiai kalbėti, aš skaidriai viską išsakiau. Ir tai tik įrodo, kad tai, ką daro e, mažos šalis, tai, tai jos kėsinasi kitų valstybių pelno mokesčių bazę. Europoje egzistuoja toks piratavimas, galvojau, kad tai baigėsi prieš daugelį amžių, bet ne. Tai, tai negali būti palikta valstybėms narėms subsidiarumo pagrindu. Matome, kur tai mus nuveda. O kaip su suverenumu tuomet bus, jei nie viena valstybė nebesirinks e, aukštesnių mokesčių, bus vienintelė kryptis tai žemesnių mokesčių kryptimi. Todėl tikiuosi, kad didesnės valstybės narės parodys pavyzdį ir mm, nutrauk, nutrauks piratavimą, pasipriešins piratavimui e, Europos Sąjungą, nes kitaip tai niekada nesibaigs. Taip pat turime reaguoti į dabartinę situaciją. Pirmininkas labai sausai pakomentavo tai pasakydamas, kad dabartinė patys tikrai neoptimali. Ne, ne visos valstybės sugebėjo apmokestinti skaitmeninės platformas. Todėl leidome Facebookui ir Google išsisukti, jie, jie beveik nemoka mokesčių. Ir apskaičiavome, kad Europos mokesčių mokėtojai prarado 5 milijardus eurų piratų veikiančių ES dėka Sakote, kad nereikia pasitelkti SBO. Aš tikrai e, kreičiuosi į SBO, kad ši pasiūlytų tarptautinį sprendimą. Tačiau BEPS atveju buvo neveikimas penkis metus, buvo atidėliojami galimi veiksmai, nes JAF ir ES negalėjo susitarti ir nesusitars dėl skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo. Todėl ESBO žvelgia jau EBPO, e atsiprašau, žvelgia į Europą, kad ši imtųsi iniciatyvos. Uh, ir būtina apmokesti Google ir Facebook. Tačiau kaip tai padarysime, nes tai nėra Europos įmonės. Kitas dalykas - mokestinė kom konkurencija dabar vykstanti palanki didžiosioms įmonėms ir, kor ir korporacijoms ir nepalanki mažosioms įmonėms. Dėl to susidaro nepal nevienodos galimybės uh, o dėl to MVI tenka 30 procentų didesnė mokestinė našta nei didžiosioms įmonėms. Tai neskaidru, neteisinga ir nieko negali padaryti ir žinoma, tai ne ta konkurencija, kurios mes norime ES. Taigi reikia tiesiai šviesiai kai ką pasakyti. Džiaugiuosi visais pasiūlymais apmokestinti skaitmenį ekonomiką ir visais pasiūlymais šią temą. Manau, kad tai aktuali, mus spaudžianti problema. Bet nemanau, kad reikia apsiriboti vien mokesčių mokesčių už apyvar, pagal apyvartą. Aš suprantu, kad tai yra Bruno Lemer siūlymas, bet tai yra laikinas sprendimas. Galbūt vertėtų e, rinktis e, CCCTB priemonę. Tai priemonė, e, kurios pagrindų galime, galėtume apmokestinti Google ir Facebook įmonės. Ir galiausiai kai kurios šalis vis dar priešinasi tam ir aš sutinku su Eva Žali, kad turime svarstyti ir galimybę dirbti dirbti pagal sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą. Turi egzistuoti šalių grupė, kuri parodytų pavyzdį toms šalims, kurios nenori bendradarbiauti, kad tai įmanoma ir kad galima kitaip žiūrėti į apmokestinimą, kad įmanoma sukurti sąžiningą ir šio laikinę mokesčių sistemą. Ačiū dabar, Alana Masur, ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms. Uh, už nuomonės pakeitimus, kritikos žodžius, paraginimus, padrasinimo žodžius ir taip pat noriu pritarti, kad diskusijos vyko tikrai e, a, ta tema, kur, kur, kur, kur, kuriai skirti pasiūlymai dėl polio. Dabar sakydamas į polio komentarus, kuriems pritariu, norėčiau akcentuoti keletą, tris aspektus Taigi, lapkričio mėno gerai prasideda. Markus Ferber buvo pirmasis pasiūlęs išlaikyti glaudžius ryšius su EBPO, e, e ypač jeigu norime pritraukti inovacijų į sprendimus skaitmeninio pasaulio atžvilgių. Kaip sakė Polis, EBPO e e bando išlaviruoti e, šią tikrai delikačioje situacijoje ir, ir ta organizacija iniciatyvos tikrai nesijims. Tačiau reikia viską apmastyti ir pasirinkti realistišką sprendimą. Kaip elgtis su šiandienos skaitmeninė ekonomika? Ir tai taps uh, pamatiniu atspirties tašku ABP organizacijai. Didžiojo dvidešimtuko susitikime Vokietijos atstovas pasiūlė kitame, kitą pavasarį e, tai aptarti ir tą patį siūlo daryti ir Europos vadovų susitikimui. Kita pavasarį reikia lauktis pasiūlymų ir jei nuo dabar iki to laiko parlamentas pateiks aktualų pasiūlymą, tai būtų tikrai naudinga. Ir parlamentas, nors ir neturi teisinių įgaliojimų šio, šioje srityje, galėtų suvadyti svarbu vaidmenį politinėse diskusijose. Kitas, kit, kita tema - tai minimalus tarifo dydis. Šiuose diskusijose, kaip ir visada, susipriešina kairieji ir dešinieji, tai klasikinė priešprieša. Prieš. Veikiausiai taryba niekada nepritars mokesčių tarifų suvienodinimui. Man atrodo, kad tai būtų bandymas nueiti per toli, bandant perskirstyti kompetencijas ES ir valstybių narių. Tai yra išskirtinė valstybių narių kompetencijos rytis. Ir manau, kad tikrai verta yra uh, mąstyti apie, uh, apie apmok pelno pakesnime, tačiau nemanau, kad pavyktų toliau nueiti. Dėl minimalaus tarifo. Manau, kad yra politinių priežasčių apie tai kalbėti. Tas dydis turėtų būti 18 arba 20 procentų. Tai, politi, tai yra politinio apsisprendimo klausimas. Politinių frakcijos apsisprendimo klausimas. Aš manau, kad kolegos galbūt taikytųsi, e, kitokios nuom, laikytųsi kitokios nuomonės. Reikia kažkokio techninio dydžio kažkokio minimumo. Jeigu kuri nors valstybė pasirinka pusantro procento dydžio tarifą, galima teikti, kad e, tai, tai beveik nulinis mokestis. Nors tai jis būtų vadinamas techniniu minimumu. Norėčiau, kad šiek tiek nušviestume ir šią temą, ir šį aspektą. Ir mano paskutinis pastebėjimas po šių didžiųjų diskusijų uh, apie ką kalbėjo ponas Liūnės Šaka ir kolegos iš EPP, Gunaras, Hochmarkas ir Brianas Heizas. Dėl esminių problemų ir legitimumo ES veikti čia, siūlyti, eiti harmonizavimo kryptimi dėl pelno apmokestinimo. E, kalbėsiu pona Liūnės. Kiekvieną kartą, kai išgirstu nuorodas į, mažas, į mažas valstybės, aš įtariu, kad kažkas čia yra e, neaišku ar nešvaru. Kodėl, m, kodėl maža valstybė gali tikėtis turėti tik mažą rinką su nedideliu vartotojų skaičiumi. Bet ES yra bendra rinka, kurioje yra 500 milijonų vartotojų. 400 tūkstančių e, piliečių valstybė narė ES gali dalyvauti šioje didžiojoje rinkoje, nes kitaip jų turėtų apsiriboti 400 tūkstančių vartotojų rinka galima be, būtų be galo diskutuoti ir polemizuoti e, mažų ir didelių valstybių pozicijomis. Ir mes didžiuojamės tuo, kad es narėmis yra mažos valstybės ir taip pat didžiosios, kuriuose yra. Tai mažai gyventojų. Kaip sakė komisijos pirmininkas Junkeris, e, yra tik dviejų rūšių valstybės - tos, kurios save e, laikom mažomis ir tos, kurios save suvokia kaip didelis. Ir pasiūlys kokią nors kokią naują mokestinę sistemą, kai kurios valstybės iš to laimės, kitos pralaimės, bet reikia, kad visoms būtų gerai, reikia tobulinti pasiūlymą, kurį pateikėme. Sutinku su siūlymu dėl skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo. Kunaras Hokmarkas čia pakomentavo teisingai. E, mes su Poliu buvome nuvykę į Taliną, pirmininkaujant Estijai, ir kai susitikome su valstybės sekretoriumi, e, tos šalies, jis mums mandagiai paaiškino, CCCTB Mes nebūtinai esame e, už tai, visą galvą už tai, mes galėtume be jo ir išsiversti, bet kaip pirmininkaujantį valstybę mes įtraukėme šį klausimą į darbo tvarkę ir galbūt per pirmąjį svarstymo etapą iki pirmininkavo pabaigos galbūt tikimės pasiekti principinio sutarimo bet tikimės, kad bus apmokestinta skaitmeninė ekonomiką, nes Estija yra mm, labiausiai pažengusi valstybė pasaulyje skaitmeninės ekonomikos srityje. Ir, na, ir mus tikrai, mes tai mus tikrai padrasino. Toliau, kriterijai. Gunaras teisingai pastebėjo, kad šiandienos skaitmeninėje ekonomikoje, o egzistuoja uh, Nežinome, kokie nauji modeliai atsiras po kelių savaičių, po kelių mėnesių ar kitais metais. Technologijos vystosi ir plėtojasi labai sparčiai. Visos įvykusios konsultacijos, visa informacija, literatūra, kurią galėjome pasitelkti, atskleidžia, kad e, negalima vienas esminis barjeras tai asmeniniai duomenys, asmens privatus duomenys. E, Facebook įmonė, pavyzdžiui, jos gali kaupti, jos laikyti e, kompiuterijos debesyje. E, Facebookas neturi teisės žinoti, kur aš gyvenu, bet tai nėra sunku patikrinti. Ir galiausiai argumentas dėl subsidiarumo mokesčiai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Reikia suvokti, kad yra, egzistuoja skirtumas tarp kompetencijų paskirstimo ir subsidiarumo. Kompetencijų požiūrių Taip, mokesčiai yra valstybių narių kompetencija ir noriu priminti, primenu apie tai pranešime, jeigu bus pakeitimų šiuo klausimu. Tai svarbiausias dalykas, kurį kiekvieną kartą akcentuojame susitikę su nacionaliniais parlamentais ir tose sostinėse, kuriuose lankėmės. Pavyzdžiui, netrukus būsime Sofijoje. Tačiau tuo pat metu vidaus rinkos organizacija yra ES kompetencija ir sutartyse yra du straipsniai, kurie derina šiuos du dalykus. Remiamės savo atliktą analizę ir žinome, kad negalime E, užtikrinti sklandaus vidaus rinkos veikimo, jei, kurioje e, galioja viena valiuta, e, reglamentavimas visose srityse vienodas visiems ir tuo pat metu egzistuoja atskirtis mokesčių srityje, pelno apmokestinimo srityje. Tai yra aktualu. To, kitas dalykas yra subsidiarumas subsidirumas nereiškia, kad, problem, kad problemą sprendžiame žemiausių įmanomų lygmenių. Subsidiarumas reiškia, kad problemą sprendžiame tuo lygmeniu, kur tai tinka, priimtina ją spręsti. O kalbant apie e, didžiasias įmonės, kurių apyvarta viršyje kokios nors valstybės narės uh, BVP, kartais tris kart viršyje ES BVP. Aš nemanau, kad pagal subsidiarumo principą būtų e, protingiau dėrėtis to, su tokia įmonė e, šalies pagrindu, nacionaliniu pagrindu, o ne ES mastu. Taigi turime atsižvelgti visus šiuos aspektus, jeigu norime patikti tokį pasiūlymą, kurio pagrindų taryba, ministrai būtų linkus eiti tą, tuo keliu, kurio mes norime eiti ir priimti sprendimą vienbalsiškumo pagrindu. Ačiū abiem pranešėjams, kitiems kalbėtams, manau, kad diskusija buvo labai naudinga, svarbi. Asmeniškai labai pritariu abiejų pranešėjų išvadoms. Žinoma, komitetas turės e, pagal nustatytas procedūras patvirtinti savo poziciją, o balsuosime vasario mėnesį, kol kas konkreti data dar nėra nustatyta, planuojame, kad e, e, balandžio 18 bus balsuojama plenarinėme posėdėje. Viršijame keturiomis minutėmis savo darbo tvarkę. Galime, manau, pradėti balsuoti vis tiek anksčiau, galbūt vėliau, jeigu prireiks, padarysime pertraukėlę.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 So, we move to point nine. Taigi, devintasis darbo tvarkės klausimas prašymo projekto dėl bendrų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo reglamento. Aš esu pranešėjas ir Taigi trumpai pristatysiu pranešimo projektą, kurį parengiau. Kaip žinote, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai atsirado būtinybė taikyti struktūrinį suderintą požiūrį siekiant gauti duomenys apie bendras nacionalinės pajamas ir todėl reikėjo 2003 metų tarybos reglamentą peržiūrėti, komisijos pasiūlymą dėl peržiūros vertinu teigiamai, nes e, tokiu būdu bus sustiprintas palyginamumas ir e, renkant duomenys apie bendras nacionalinės pajamas, kuriais būtų grindžiami ir mūsų nuosavi ištekliai, aš manau, kad sutarties 338 straipsnio kaip teisinio pagrindo pasirinkimas yra pagristas ir tinkamas ne tik dėl to, kad įvyko pokyčiai susijęs su sprendimu dėl nuosavo išteklių, tačiau taip pat ir dėl to, kad duomenys apie BMP yra naudojami ir kitais tikslais, o ne tik siekiant apskaičiuoti uh, E, nuo savus išteklius, e, taip pat siekiant ir užtikrinti statistinių duomenų integralumą. Šio pasiūlymo pagrindinis tikslas ir glaudžiai susijęs su 11 metų komunikatu dėl Europos statistinių duomenų rengimo pirmusmai dešimtmetį metodologijos evoliucija, kurie priepia taip pat ir statistinių duomenų rinkimo proceso integravimą, pasitelkiant taip pat ir duomenų susijusius nuosavais ištekliais sinchronizavimu. Nepaisant to, siūlomi nauji apibrėžimai 2010 metų dėl nuosavų išteklių, siekiant užtikrinti E, BMP duomenų palyginamumą leis e, sumažinti riziką, kad valstybės narės e, teiks dvigubas ataskaitas arba dviejopo pobūdžio ataskaitas remiantis skirtingais teisiniais dokumentais. Atsižvelgiant visus šios aspektus, mano pranešimo projektui buvo pateikti tik 20 pakeitimų, kuriais daugiausiai siekiame pabrėžti teikiamo pasiūlymo aiškumą, nepaisant to, kai kuriais pakeitimais siūloma peržiūrėti komisijos deleguojamus įgaliojimus. Ir aš siūlau komisijai suteikti galę paskelbti deleguotus teisės aktus dėl šaltinių ir metodo, e, kurie yra naudojami rinkti duomenis dėl BMP valstybėse narėse turinio. Taip pat siūlo papildomas priemonės, pagal kurias būtų užtikrintas palyginamumas ir išsamumas BMP domenų. Aš manau, kad svarbiausia, kad komisija E, parengiamųjų darbų metu ekspertų lygių dalyvautų plataus masto konsultacijose, kurios būtų vykdomas remiantis tarp institucinio sustarimo, kuris buvo pasirašytas 2016 m. balandį dėl geresnės teisėkros nuostatų, nusiekiant užtikrinti, kad mes galėtume veiksmingiau dalyvauti rengiant šios teisės aktus. Paprašiau, kad Europos parlamentui būtų tuo pačiu metu, kaip pasinarių ekspertams, pateikiami visi dokumentai tam, kad mūsų ekspertai galėtų taip pat sistemingai dalyvauti komisijos ekspertų grupių posėdžiuose, rengiant deleguotus teisės aktus. Nekantri laukiu jūsų pasiūlymų ir esu pasirengęs taip pat apsvarstyti jūsų teikiamus pasiūlymus dėl pakeitimų. Dabar kalbės ponas Taljan, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū, pana pirmininkė. Visiškai pritariu jūsų vertinimui dėl e, šio pasiūlymo, kurį parengė komisija naudingumo BNP svarba yra vertinta ne tik pagal galimybę skaičiuoti Europos Sąjungos biudžeto nuosavus išteklius, tačiau taip pat ir dėl kitų svarbių priežasčių yra svarbu turėti informaciją apie bendras nacionalinės pajamas, siekiant patvirtinti politinius sprendimus ES lygmenių ar valstybių narių lygmenių. Žinoma, reikia atnaujinti šį reglamentą, remiantis jūsų pirmininkė pristatytais argumentais, skaitinamas pakeitimus, kuriuos teikėte savo pranešimui, galiu pasakyti, kad dauguma pakeitimų tikrai yra naudingi. Nepaisant to, e, mums kliūva šiek tiek du pakeitimai, kuriuose keliamas tam tikras problemas. Tai yra devintasis pakeitimas, kuriame teigiame, kad atsižvelgiant į tris galimybės apskaičiuoti BMP, į tris egzistuojančias BMP skaičiavimo metodikas, tai yra produktivumo metodas, naudojimo metodas ir pajamų metodas. Ir jūsų teikiamame pakeitime yra parašyta, kad tik vienas iš šių metodų turėtų būti taikomas teikiant duomenis Eurostatui. Aš manau, kad tokiu būdu būtų teikiama labai ribota informacija, nes šiaip jau būtina atsižvelgti visus tris BMP apskaičiavimo aspektus tam, kad būtų galima patikrinti tos duomenys skirtumus susijusius su BMP dydžiu palyginant vieną metodą su kitu, pavyzdžiui, produktivumo metodą, e, naudojimo arba paimų metodą. Visos trys metodikos siekiant apskaičiuoti BMP yra svarbios ne tik valstybėms narėms, tačiau taip pat ir Europos Sąjungai tam, kad gautų patikimos informacijos. Žinoma, mes galime diskutuoti šio klausimu, tačiau labai svarbu būtų išgirsti komisijos nuomonę šio klausimu ir Eurostato atstovų nuomonę. Dar vienas pasiūlymas pateikiamas šiame pranešime, kuriuo tiesą sakant yra atmetamas komisijos pasiūlymas, tai yra 14 pakeitimas. Komisijos pasiūlyme siūloma supaprastinti palyginamąją analizę e, ir kartu su ekspertų grupe e, tokį inventorizacijos vadovą parengti. Tačiau mes nežinome, kokiamis procedūromis remiasi tam tikros valstybės narės, tam, kad apskaičiuotų savo BMP. Galbūt turėtume šį klausimą apsvarstyti kitose susitikimuose su pranešėjais, šešėnės pranešėjais, e, siekiant išsiaiškinti priežastis, kodėl jūs siūlote išbraukti atitinkamą nuostatą komisijos pasiūlyme. O šiaip, kaip minėjau pradžioškai, pritariu jūsų pozicijai kuri pristatoma šiame pranešime, įskaitant tą idėją dėl deleguotų teisės aktų patvirtinimo, kurie pakeistų įgyvendinamosius teisės aktus ir aš manau, kad dėl šio pranešimo tikrai neturėtų kilti ypatingų sunkumų tam, kad komiteto nariai didelį balsų daugumą patvirtintų. Ačiū. Ačiū. Aš pakomentuosiu jūsų teigiamus. Siūlymas išbraukti šias nuostatas yra susijęs ne su apskaičiavimo metodika, tačiau su pasiūlymu atsisakyti deleguotų teisės. Tai yra gyvenimo teisės aktų. EKR frakcijos vardu dabar e, turėtų kalbėti ponas Zylė, tačiau jūs negalite dalyvauti posėdėje, jūs esantis savo komentarus raštu, aš juos perskaitysiu padėkos ir atsiprašymo žodžius peršoksiu. BMP yra labai svarbi ES nuosavų išteklių apskaičiavimo sudėdamoji dalis, todėl labai svarbu, kad BMP apskaičiavimo sistema būtų palyginama atskirose valstybėse narėse, siekia nustatyti bendrus standartus, duomenų perdavimo standartus būtina užtikrinti duomenų palyginamumą, patikimumą, tačiau reikia atsižvelgti ir į nacionalinės specifikas, todėl tobulo palyginamumo nepasieksime. Ponas Zylė mano, kad reikia vadovauti subsidarimo principu, tačiau kartu reikia sustiprinti pastangas verifikavimo procesą, nustatant valstybėse narėse es biudžeto kontekste. Tai reiškia, kad valstybė narių įnašus būtina tinkamai apskaičiuoti, kad ne viena valstybė nemokėtų daugiau įmokų es biudžeto nei privalo EKR šešiems pranešėjas ir toliau tikisi bendradarbiavimo rengiančių pranešimą. Ačiū Ačiū ponai Zyliai, daugiau šešėlių pranešėjų nematau, nei gūjų atstovų, nei kitų frakcijų, taigi galėtume suteikti žodį Eurostato atstovams, turime jų salėje. Šilkė Stapelweber. Prašau jums žodis. Would... Nepirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mus šiandieną į šį posėdį, kur kalbame apie komisijos pasiūlymą dėl, dėl naujų bendrų nacionalinių pajamų reglamento, naujo reglamento. Aš norėčiau padėkoti ponui Gualtieri už pranešimo projektą. Reikia peržiūrėti dabartinį BNP teisinį pagrindą ir taip yra dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad įsigaliojo naujas vadovas ISA 2010. Toliau tai, kad bendros nacionalinės pajamos turi būti komparatyvinio pa, pa, pobūdžio ir um, atitinkamos apibrieštys ir apskaitos taisyklės turi būti suderintos visose valstybėse narėse. Ir dar vienas dalykas, kuris yra ypatingai reikšmingas valstybėms narėms, būtent tai, kad šie nauji siūlymai padeda sumažinti naštą duomenų tiekėjams valstybėse narėse, nacionaliniams statistikos institutams. Uh, nes derinami perdavimo e, terminai ir pasirinktas, vien, pasirinktas vienas terminas, būtent kiekvienų metų rugsėjo pabaiga. Labai svarbus pokyčiai, apie kuriuos kalbėjo ponas Gualtieri pranešėjas, yra tai, kad keičiasi teisinis pagrindas kurį mes pasitelkėme, dabar tai 338 straipsnis dėl pranešėjo įvardintų priežasčių yra teisinis pagrindas ir mums tai yra labai svarbu dėl to, kad dabar BNP duomenų tiekimas, kalbant apie nuosavus išteklius, visiškai dėrės prie bendrų ES statistinių duomenų ir tų kokybiškų pateiktų duomenų. Kalbant apie esmę, siūlomas reglamentas yra labai panašus į tą, kuris dabar galioja. Ir pasiūlymas čia yra tik tai techninio pobūdžio, yra kelios nuostatos, tik tai kurias atspindėjo praneš, pranešėjo dokumentas, kur kalbama apie tai, kad reikintis priemonių, kad būtų suderintas siūlomo reglamento gyvendinimas. Taip pat komisija laukia tolesnių diskusijų, įskaitant ir tas, kur bus kalbama apie komitologijos klausimus. Kitas svarbus aspektas yra bendra BMP nuo savų išteklių modelio architektūra, kur visos valstybės narės yra suinteresuotos komparatyviniais statistiniais duomenimis tam, kad visi galėtų įnešti savo uh, indėlį į nuosavus išteklius, tą padaryti sąžiningai. Taigi šiame kontekste labai svarbu įdėkti gyvendinimo priemonės, kuriomis būtų galima pasiekti šio tikslo, nors tai reikalauja papildomų pastangų iš duomenų tiekėjų individualiais atvejais. Dar pabaigai norėčiau pasveikinti pono Gvalterį paramą tam komisijos lankstumui gyvendinant šį reglamentą ir mes laukiame tolesnių diskusijų dėrybose. To gal mažiau reikės, kalbant apie inventorių, nes tai yra labai techninio pobūdžio dalykas ir profesionalų statistai turės čia. Tai aps, dėl to apsispręsti tie, kurie gyvendina nuostatas, taigi gerbiami komiteto dariai, mes esame pasirengę pateikti tolesnių paaiškinimų, jeigu prireiks. Ir dar norėčiau sureaguoti į klausimą, kuris buvo iškeltas dėl devintos konstituojamosios dalies. Ir čia galiu tik tai pasakyti, kad jūs labai puikiai įvardijote problema. Eurostatas mano, kad mums reikia visų trijų požiūrių į BNP ir bendras nacionalinis pajamas bei produktą. Ir tai svarbu ne tik kalbant apie valstybės narės, vien tik tai, nes valstybės narės pačios pasirenka savo požiūrį dėl tų priežasčių, kurios buvo įvardintos pono Stolojano. Ir tai yra tiesiog galimybė palyginti ir suderinti ir surasti geriausiai manomą BMP vertę. Taigi būtent tą valstybės narės daro jau ir dabar savo ruoštų ir mes, aišku, norėtumėme, kad visos tos trys priemonės e, leistų užtikrinti geresnę kokybę ir kad validavimo procesas vyktų sklandžiau. Ačiū. Dėkoju kolegoms, kurie prisidėjo prie diskusijų. Na ir be jokios abejonės aš labai didžiai išanalizuosiu visus pakeitimus Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad pritarėte pagrindiniai pasiūlymo filosofijai. Ir šiuo atveju gal komisija tam nelabai pritarė, nelabai pritarė tam, kad būtų skirstomos tos priemonės, viena lieka įgyvendinimo akte, o ta pirmoji struktūra taptų jau deleguotojų aktų. Aš aišku atsižvelgsiu e, bet kuriu atveju į šelnių pranešėjų pasisakymus, tai ką sakė, apie ką kalbėjo ponas Talojanas. Man atrodo, kad čia esminių nesutarimų nėra. Aš tiesiog manau, kad tai yra formalus klausimas ir aš esu pasirengęs pasikalbėti, kaip būtų galima parengti tokią formuluotę. Dėl devinto pakeitimo čia bandžiau. Nebandžiau teikti, kad tik vienas čia būtų įmanomas variantas, o kitus, kad reiktų uždrausti. E, tas tekstas gal ir nėra tobulas ir kalbama apie tris požiūrius ir nelabai aišku galbūt, kas turima galvoje. Tai aš nematau čia esminių skirtumų, bet tiesiog norėjau paaiškinti gal plačiau ir esu pasirengęs ir toliau pateikti reikiamus paaiškinimus ir patobulinti tekstą, nes arba taikoma prievolė visus tris taikoti, bet komisijos pasiūlyme to nėra, arba bent jau vienas pasirenkamas, bet a, tada aišku galima dar ir kitus naudoti. Aš manau, kad mes čia sutarsime surasime priimtiną variantą ir man čia nėra jokių, nekyla jokių problemų dėl tos siūlomos formuluotės pakeitimo. Dėl 14 aš pasitikslinsiu, ar ten nieko netrūksta, kadangi tai yra tik tai tų pokyčių padarinys. Kalbant apie deleguotusius ir įgyvenimo aktus, kiek galių suteikėme komisijai ir čia toks ir buvo teksto tikslas. Pažiūrėsime, ar čia reiks tos nuorodos ar ne, bet dėl esmės tai čia irgi nėra jokių nesutarimų. Aišku, mes norėjome išbraukti žodį inventorius, norėjome tiesiog pakeisti, nenorėjome išbraukti iš žodžio, norėjome suteikti tiesiog tokius įgaliojimus. Taigi, dėkoju, lauksiu pakeitimų, e, pakeitimų patikimo Terminas yra lapkričio 22 diena, po to svarstysime pakeitimus sausio 11 dieną ir balsuosime ekonomikos reikalų komitete arba 24 sausio arba vasario 24. Po to, aišku, trilogas vyks. Bandysime jį užbaigti, ko galima greičiau, gal kovo mėnesį, kad uh, viską užbaigtumėme kuo galima greičiau. Labai to tikiuosi. Kągi, dėkoju visiems, dėkoju ir komisijos atstovams, ir Eurostato atstoviai. Na, o dabar reikia daryti pertrauką, nes balsavimas numatytas 5.55. Mes 20 minučių anksčiau baigėme, tai dabar stabdau posėdį ir sugrįšime balsavimui pagal numatytą darbo tvarkę. Ačiū.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 Yeah. Pero mira,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

falda interna tu recorte d'aria. Recorte falda interna tu recorte d'aria. Ah. Which is happened. Send them a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

Kolegos, pradedame balsavimą. Kaip visad, visų pirma, mm, testuojamasis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsuojame.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 so, we can close the check. Baigiame. Bas, balsavimas baigtas, viskas gerai. Ir dabar pradedame nuo Fulvio Martučelo pranešimo dėl nuomonės, dėl nutarimų šaldyti ir konfiskuoti tarpusavio e, pripažinimo. A kompromisas kas už, prieš, susilaikę, pritarta. B kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 53 pakeitimas už, 53 kas už. E, mane informavo, kad mūsų balsavimo sąrašas yra neteisingas, netaip surašytas. 52 and 53 are from Viegas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 Vote is closed. Balsuoti baigėme. Atmestas. Vieno balso persvara. 54 už. Prieš. Tikriname, prašau balsuoti. Vote is closed. Balsuoti baigėme. Pritarta. Dvyliktasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 13 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 14 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 15 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Penkiasdešimt penktas pakeitimas už, prieš, sus... tikriname, kaip balsavome, prašau balsuoti. Ten, Vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritarta. 52, 16, 17 atkrenta ir toliau Penkiasdešimt šeštas pakeitimas kas už, kas prieš. Tikriname, kaip balsavome, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penkiasdešimt septintas kas už, prieš tikriname. Vote is closed. Balsuoti baigiame pritarta. 58 pakeitimas už, prieš, susilaikę pritarta. 59 už, prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 59-ojo. Socialistai prieš. Puiku. Atmestas. Šešisdešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Šešisdešimt pirmas už, prieš, susilaikė atmestas. Šešisdešimt antras už, prieš prieš susilaikė atmestas, 63 už, prieš susilaikė atmestas, 64 už, prieš susilaikė atmestas, 66 už, prieš susilaikė atmestas, 67 už, prieš susilaikė atmestas, C kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 78 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname, kaip balsavome 78. Ne, sako pirmininkas. Visgi balsuojame, tikriname. Baigiame balsuoti. Atmestas. 79 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 80 pakeitimas už, prieš. Tikriname, kai balsavome dėl 80-ojo, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 82 pakeitimas su, už, prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 81. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmestas. 22 prieš 20, 82 už, prieš susilaikė pritarta, 83 už, prieš susilaikė pritarta, 84 už prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 64, prašau balsuoti. Vote is closed. Baigėme balsuoti. Lygų 21 už 21 prieš atmestas. Ir toliau 28 pakeitimas. Konstatuojamosios dalies punktai. 28 už prieš Tikriname dėl 28. Combination of groups. So, vote is closed. Balsuoti baigėme. Atmestas. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 29 už, prieš Tikriname. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinsime. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmestas. 30 pakeitimas už, prieš, sustikriname. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Pritarta. 32 atiti, atitinkanti dalis už prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 32. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmestas. D kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 34 pakeitimas už, prieš, 35 Man atrodo pritarta, bet patikrinsime. Prašau balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Pritarta. 36 už, prieš, pritarta. Susilaikė pritarta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 37 už, prieš, tikriname. Man atrodo, atmesta, bet tikriname. Baigėme balsuoti. Iš tikrųjų atmestas. 38 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Nematau, kaip liberalai balsuoja. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Balsuojama dėl viso komisijos pasiūlymo su pakeitimus vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. 39 už, vienas prieš, du susilaikė. Sveikiname pranešėją. Ir dabar balsuosime dėl kito pranešimo. Evas Žaly pranešimas dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis. Nuomonė rengėme. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 23 už, prieš, susilaikė. Man atrodo, pritarta, bet tikrinsime. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 22 atkrenta. 24 už. Prieš. Susilaikę. Tikriname, kaip balsavimą 24-ojo, prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Pritarta. 22 už 19 prieš. A, kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 32 pakeitimas. Trisdešimt antras už, prieš susilaikė atmestas, B kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 37 pakeitimas, nes 36 atkrito. Už, pri, 37 už, prieš susilaikė pritarta. 38 atkrenta toliau, dabar 39. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 40 už, prieš susilaikė atmestas. 41 atkrenta. 42 už, prieš susilaikė pritarta, 43 už prieš susilaikė pritarta, 44 už prieš susilaikė pritarta, 46 už prieš susilaikė pritarta, 47 už prieš susilaikė pritarta, 48 už prieš susilaikė pritarta, 49 už prieš susilaikė pritarta. C kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 53 pakeitimas už, prieš tikriname. Pritarta. 54 už, prieš susilaikė pritarta, 55 už, prieš susilaikė pritarta, 56 už, prieš susilaikę pritarta, 57 už prieš susilaikę pritarta, 58 už prieš susilaikę pritarta, 59 už prieš susilaikę pritarta, 60 už prieš susilaikę pritarta, 61 už prieš susilaikę pritarta, 62 už prieš susilaikę pritarta, 63 už prieš susilaikę pritarta, 64 už prieš susilaikę pritarta, D kompromisas už prieš susilaikę pritarta. E kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Ketvirtas pakeitimas už prieš. Tikriname, kaip balsavimą dėl ketvirtojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Lygų. Atmesta. Penktas pakeitimas už prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl penktojo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas pakeitimas už. Prieš susilaikė atmestas septintas už. Prieš Tikriname, kaip balsavome dėl septintojo, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. Aštuntas už. Prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl aštuntojo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmestas. Devintas už. Prieš. Tikriname. Man atrodo, kad atmesta, bet prašau balsuoti. Very original combinations. Vote is closed. Balsuoti baigėme. Atmestas. Dešimtas už prieš prašau balsuoti, nes reikia tikrinti rezultatą. Balsuoti baigiame. Atmestas. Vienuoliktasis už. Prieš. Susilaikė atmestas. Dvyliktas už prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 12. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. F kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas pakeitimas 15, sako pirmininkas, 10 konsultuojamosios dalies punktui už, prieš. Tikriname. Prašau balsuoti dėl 15 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmestas. G kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 19 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 20 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. 41 už, niekas nebalsavo, prieš du susilaikė. Sveikiname pranešėją. Baigiame balsavimą. Kitas mūsų komiteto posėdis vyks ketvirtadienį, prasidės 9 valandą.